prisijungs prie mūsų vėliau ir jums leidus aš pirmininkausiu šiam posėdžiui. Pradedame nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Norėčiau informuoti jūs, kad e, yra keletas pakeitimų. Pradėsime nuo pirmininko pranešimų. Pagal darbo tvarkę paskui peisime prie penktojo punkto ir paskui po, po antrojo punkto. Tai yra kalbėsime apie žmogaus teisės, socialinius ir aplinkosaugos standartus tarptautiniuose prekybos susitarimuose šis klausimas bus po pirmininko pranešimų, o po to įvyks klausimas, tai yra pasikeitimas nuomonėmis dėl smurto prieš moteris ginkluotose konfliktuose. Ir tada aptarsime ES e žmogaus teisų gynėjo remimo politiką. Ar turite kokiu nors pastebėjimu dėl šių pakeitimų? Jei ne, galime ją tvirtinti. Richardai, prašau. Man visiškai priimtina darbo atvarkė, bet prie pirmininko pranešimo noriu iškelti vieną klausimą. E, e, noriu pakalbėti dėl pasikeitimo nuomonėmis sausio mėnesį, kuomet paprašiau, kad būtų parengtas e, dokumentas apie žmogaus teisų tarnybas. Aš prašiau, kad e, tas klausimas būtų įtrauktas į sausio mėnesio darbo tvarkę, bet atrodo, kad jis perkeltas į kovo mėnesį. Noriu, kad tai būtų įtraukta į protokolą, nes tai yra svarbus klausimas. Tikiuosi, kad tas klausimas bus įtrauktas. Kiek įmanoma anksčiau kalbu apie išorės santykių tarnyba, sprendimai dėl jos yra labai aktualūs ir svarbu, kuo greičiau to klausimo imtis. The note from the secretariat will go to the enlarged. General, sekretariato uh, e, paraštos, paruoštas raštas uh, bus svarstomas mūsų išplėstinėme posėdėje Strasbūre. Jeigu niekas neturi daugiau kitų pastebėjimų, tuomet tvirtiname darbo tvarkiai. Taip, patvirtiname ją. Taigi toliau pirmininko pranešimai. Visų pirma, dėl Orlando Zapata Tamajo, Kubos e, politinio kalinio, po 80 dienų e, bado streiko. Jis mirė vasaro 25 dieną. Jis buvo vienas iš 75 asmenų suimtų 2003 kovo mėnesio susidorojime su žmogaus teisų aktyvistais. Tas susidorojimas buvo uh, E, nukreiptas prieš žmonės, kurie dalyvavo projekte. Ir tų suimtųjų šeimų nariai buvo, yra Sakarovo apdovanojimą gavusios organizacijos nariai. Taigi Zapata buvo teistas keletą kartų. Visų pirma, dėl nepaklusnumo ir viešosios tvarkos trukdymo pirmą kartą 2009-aisiais. Jam buvo paskelbta 36 metų įkalinimo bausmė. Jo paskeltas bado streikas buvo vienintelė, paskutinė galim, priemonė protestuoti prieš įkalinimo sąlygas. E, galiotinė užsienio reikalams, ponė Ešton, išreiškia apgailestavimą dėl tokios padėties, dėl jo mirties ir pareikalavo nedelsiant paleisti visus politinius kalinius Kuboje. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad yra pasiūlymas dėl plenarinio posėdžio Strasbūre ir tai yra pasiūlymas surenkti diskusijas ir teikti rezoliuciją dėl Kubos. Taigi, ar palaikysite siūlymą teikti rezoliuciją ir surenkti diskusijas plenarnėme posėdėje Strasbūrė kitą savaitę? Prašau. Tai jeigu taip, ačiū. Kitas pranešimas. Dėl 54-osios Taigi, dėl 54-osios moterų statusos mm, konferencijos Pekine, tai yra konferencija Pekinas plus 15. E, iš dokumentų, kuriuos turiu, matau, kad e, Heidi Hautala dalyvavo 54-ojoje Jungtinių tautų komisijos dėl moterų statuso sesijoje. Daugelis ten svarsytų klausimų, bei tas tema buvo moteris taikos procese. Negaliu daugiau nieko pasakyti šiuo metu, kai Heidi Hautala atvyks. Jeigu turėsite kokių klausimų šiuo, šią temą, manau, ji melai jums atsakys. Heidi Hautala taip pat dalyvavo delegacijoje, faktų rinkimo misijoje Baltarusijoje, kuri lankėsi Baltarusijoje praėjusią savaitę. Buvo, tai, vyko keturių asmenų delegacija, vadovavo Kristijanas Vigeninas 20, vasaro 25-26 dienomis. Delegacijos tikslas buvo aptarti Baltarusijos dalyvavimo Euronės parlamentinėje asamblėje galimybes. Delegacija taip pat domėsi žmogaus teisų padėtimi pilietinė visuomenė, žmogaus teisų gynėjais, organizacijų registravimo liberalizavimo liberalizavimu, taip pat e, žiniasklaidos spauda bei tautinių mažumų klausimais Baltarusijoje. Delegacija taip pat išreiškia gilų susirūpinimą dėl padėties blogėjimo šiuose sritise. Rezoliucija dėl Baltarusijos po neseniai pasirodžiusių pranešimų apie Lenkų tautinės mažumos persiekimą Baltarusijoje. Taigi dokument, dėl dokumentų šio, šią temą balsuosime e, Strasbūro sesijoje. Yes, so those are all announcements. Taigi to, tiek pirmininko pranešimų. Ir dabar galime tęsti mūsų darbą ir pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Žmogaus teisės, e, socialiniai ir aplinkosaugos standartai tarptautinėse prekybos susitarimuose pro, dokumento projektą parengė e, komiteto narys Deividas Martinas ir dabar vyks pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Noriu pasveikinti čia esančius kalbėtojus Deividą Martiną, pranešimo autorių, bei taip pat Gregoire Thierry, kuris taip pat pasisakys šiuo klausimu ir tikriausiai komisijos atstovą atstovę, kuris prisijungs vėliau. Taigi dabar prašau, ponė Davidai Martinai. Much, uh, chair, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas. Europos parlamentas dabar turi daugiau galimybių daryti poveikį uh, prekybos uh, sutartims, kurios sudaromos trečiosiomis šalimis. Uh, nes mes dabar esame vienoti partneriai, kaip ir taryba, e, patvirtindami tokius susitarimus. Todėl parlamentas e, nelaukia tiesiog proceso pabaigos ir tik tai sa, duoda savo sutikimą arba nesutikimą. Mes iš pat pradžių e, sutikėme įgaliojimą dėryboms, dalyvaujame dėrybose ir e, sutikėme savo leidimą ar e, neleidimą laisvosios prekybos sutartimis. Ir tos sutartys sudaromas yra remiantis tam tikrimis principais, e, tai žmogaus teisų principais. E, ir čia, e, kaip šitame pakomitėje mes aptarėme, būtent šios klausimus jie yra susiję. Ir ES remiasi tarptautinės teisės aktais. Mes tikimės, kad šalis, su kuriamis bendravime, gerbs žmogaus teisės. Ir todėl E, laisvos prekybos sutartyse yra įtraukiamas nuostatos dėl žmogaus teisų. Ir e, e, nesenos sutartys, kurios buvo sudarytos arba dėl kurių deramės, jos, jos taip pat įtraukiamas dėl darbo, dėl, dėl e, žmogaus teisų nuostatos. Tai būtent, kad būtų labiau įgyvendinamos jos, įgyvendinant tuos prekybos sustarimus. Pirmiausia, e, yra e, horizontalių lygmenių siekiama šiokių principų GSP e, plus sistemoje. Būtent atkreipiant dėmesį į Tarptautinės darbo organizacijos komisijos nustatytus standartus. Ir jeigu tų standartų nesilaikoma, tada GSP plus teikiami privalumai gali būti atšaukti, nebeteikiami. Ir, ir su tom tose šalyse, su kuriomis pasirašomi tie prekybos sustarimai, joms e, suteikiama ir papildoma nauda. Nes e, jos pradeda taikyti standartus, kurių, e, kurie nebuvo anksčiau taikomi ir jie taip pat gauna, jos taip pat gauna naudą iš GSP plus sistemos. Taigi E, kokios valstybės ga, e, gali dalyvauti GSP plus sistemoje. E, aš pasakysiu pavyzdį. Pastarajame raunde mes išbraukėme Pakistaną kaip potencialų GSP plus sistemos narį. Čia šitas sprendimas buvo priimtas po to, kai buvo nustatyta, kad trūksta, trūksta demokratijos ir nesilaikant tam tikrų principų. Tačiau jeigu pažiūrėsite į kitas valstybės, kurios buvo įtrauktos į šią sistemą, tada kyla klausimas, ar buvo išlaikyta pusiausvėra. E, čia galbūt mes kalbame apie realiją politiką, realią politiką. E, galbūt mes e, turėtume sustiprinti, stabilizuoti Pakistaną, būtent įtraukdami į šią sistemą. Tačiau mes to nepadarėme. Ir taip e, nurodėme kitoms, e, tiksliau parodėme kitoms valstybėms, kad ir e, būtina laikytis šių standartų. Ir kitos valstybės, kurios atitiko mūsų reikalavimus teisingai, mano nuomonė, Tačiau tarp jų pasitako ir kitų valstybių, pavyzdžiui, kaip Šrilanka, kurios galėtų būti išbraukiamos dėl būtent dėl tam tikrų principų nesilaikymo. Tačiau e, e, net nevykdomas tyrimas dėl Kolumbijos ten e, kaip tik nesilaikoma žmogus teisinė persikėjami profsąjungų atstovai. Ten yra viena iš pavojingiausių valstybių. Ir pradėti tyrimą, ar ten pažydžiamas žmogaus teisės, jis dar tik tai pradedamas ar tiksliau nelabai norima jo pradėti. Todėl, kaip matau, yra tam tikrų netitikimų įtraukiant į e, šią sistemą valstybės ir išbraukiant iš jo. Taigi, e, aš e, remdamasis Tarptautinės darbo organizacijos komisijos standartais, manau, kad E, toms valstybėms, kuriams suteikiama galimybė dalyvauti šioje GSP plus sistemoje, suteikiama proga pagerinti savo demokratinius pasiekimus ir gauti naudos šios sistemos, kad jos būtų nukreipimos e, tinkama linkme. Tai yra tam tikras stimulas e, toms valstybėms ir mes nurodome, kur jos gali pagerinti situaciją ir kaip jos turėtų suprasti tą situaciją, būtent laikantis atitinkamų standartų, ar mes e, e, pritarėme ten vyraušiam režimui ar ne, atsižvelgdami į žmogaus teisų politiką. Ir e, tai, tie du pavyzdžiai, kur minėjau, Kolumbija, jos atvejs yra truputį keistas, nes e, komisija e, bando e, įtikinti Kolumbiją laikyti žmogaus teisų. O Šilankos atveju mes turime bizūną panaudoti, nes kitų atveju ten nepagerės situacija dėl, dėl žmogaus teisų padėties. Tačiau, kaip sakiau, nėra jokių empirinių įrodymų arba gairių priimti tokius sprendimus, ar išbraukti valstybę ar ne. Taigi, mes e, e, žinoma remiamės ir kitais kriterijais, ne tik tai žmogus e, teisų pagarbą, kurios valstybės nenorėtų, pavyzdžiui, laikyti šių principų. Mes tokiu atveju perdodame sprendimo teisę tarybai, o taryba sunkiai priima sprendimus. Ir e, e, tokiu atveju komisija arba e, vyriausias stovė užsienio reikalams, jeigu jūs pasiūlytumėte pritarti mūsų tokiam sprendimui, pavyzdžiui, išbraukti iš šios sistemos, minėtos sistemos Kolumbiją, tai tai būtų kažkokiu būdu išspręstas šis klausimas. Iš tikrųjų, tai nėra juoda ir balta, mes turime nuolat ieškoti kompromisui. Nus nurodyti tam tikras gairias, galė, kurių galėtų laikytis e, valstybė, kad jinai kad jie būtų sutikta galimybė naudotis šią GSP plus sistemą. Dar kitas uh, dalykas su šia sistema, tai yra dvi didelės, dvi didelės rytis, tai yra mes deramės dėl laisvos prekybos susitarimų su šešiosiamis valstybėmis. Tai yra e, dėl aplinkosaugos, dėl e, e, darbo principų įtraukiamus nuostatos į mūsų susitarimus. Mes e, laikomės e, TDO konvencijų nuostatų, kaip būtent sudarinėdami šias e, laisvos prekybos susitarimus. Aš manau, kad svarbiausias dalykas sudarant tokias susitarimus kad būtų, kad mes atsakysime, sakykime, tam tikrų principų, dėl žmogaus teisų, pavyzdžiui, pagarbos, nes komisija paprastai e, yra suinteresuota sudaryti tokias susitarimus, bet to ir trečiosios trečios šalis bei įmonės juose taip pat yra suinteresuotos. Todėl jos garsis gali užmerkti vieną akį dėl tam tikrų pažeidimų. Ir, e, pavyzdžiui, nesudaryti laisvos prekybos susitarimą e, komisija paprastai nelabai nori. Ir e, kartais netgi nesiūloma nesudaryti tokios sutarties, nes būtent būtų susidurtas tam tikrais sunkumais dėrybose. Aš manau, kad e, manau, kad e, reikėtų pagerinti sąlygas įgyveninti žmogaus teisų nuostatas. Tai būtent, kad e, nebūtų vienbalsio balsavimo, kad e, komisija galėtų sustabdyti laisvos prekybos sustarimo prieimimą, kad būtų patikimos rekomendacijos tarybai dėl ilgalaikio sustabdymo šios sustarimo. Aš norėčiau, kad parlamentas čia užimtų aiškesnį vaidmenį, teikdamas rekom, rekomendacijas dėl tokių sustarimų sustabdymą. Taip mes galėtume e, komisiją, tarybą ir valstybės narės paskatinti griežtai užimti poziciją darybose, e, e, remtis žmogaus teisės. Tai būtent, kad tai būtų nuostatos taikomas ir ateities sustarimams. Ačiū, ponia Martinai. Kaip matote, pasikeitimas E, vyksta nuomonė, pasikeitimas nuomonėmis vyksta be teksto, jo nepatikė nei ponė Saifin, nei ponas Martinas, bet savo sektuvose turite e, dokumentą kurį parengė Tarptautinė žmogaus teisų federacija. Tuos federacijos atstovas yra čia, taigi dabar suteiksiu žodį Gregoire Thierry. Ačiū, pereisiu prancūzų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti žmogaus teisų pakomitečiui už tai, kad pakvietė mus į šį preliminarų pasikeitimą nuomonėmis. Kaip jūs ir sakėte, kol kas dar nėra parengtas tekstas, kurio pagrindų galime dirbti. Mums labai svarbu yra šiandien dalyvauti posėdėje, nes e, mūsų organizacija jau ilgą laiką dirba šiais klausimais. Tai yra, kaip e, reikėtų žmogaus teisų aspektą įtraukti į dėrybas dėl prekybos susitarimų. Šis klausimas e, tampa vis svarbesniu dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, ES pastaraisiais metais e, pradėjo nemažai laisvosios prekybos e, sutarčių dėrybų su trečiosiomis šalimis Taigi negalime mes čia ignoruoti to didelio dėrybų skaičiaus. Patvirtinus ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kaip jau buvo sakyta, 218 sutarties straipsnėje ir naujajame tarp konstitucinėme susitarime yra skiriamas didesnis vaidmuo Europos parlamentui Taigi dabar Europos parlamentas gali įsikišti visuose dėrybų etapuose, ne vien tik tai pabaigoje ir ne vien tik tai tam, kad patvirtintų ar paneigtų ar e, nepatvirtintų parengto projekto. Dar kitas dalykas yra svarbus. Žmogaus teisų klausimas tarptaut... tarptautinėse dėrybose yra vis svarbesnis. PPO generalinis direktorius e, birželio mėnesį pasakė, kad e, iš, lais, iš žmogaus teisų įtraukimo į laisvosios priekybos sutarčių dėrybas nauda nėra tiesioginė ir greitai gaunama. Tačiau galime pasakyti, kad procesas vyksta teigiamas, žmogaus teisės yra svarbios, ypač tarptautinės teisės prasme. Aš būtent nuo to ir norėčiau pradėti. Norėčiau pradėti kalbėti apie tarptautinę teisę. Pagal laisvosios priekybos sustarimus, kokios yra ES prievalio žmogaus teisų srityje. Na ir po to norėčiau pereiti prie labiau politinio klausimo prie ES išorės politikos. Taigi dabar koks yra to nuoseklumo vaidmuo. Mes tikimės, kad diskusijos, tiesą sakant, nebus vien tik tai teorinės. Valstybės narės ir ES šiandien yra saistoma tarptautinių teisinių instrumentų. Tarptautinis pilietinių teisų paktas ir socialinių bei kultūrinių teisų paktas yra svarbus dokumentai. Į šį paktą taip pat yra įtraukta prievolė bendradarbiauti ir teikti pagalbą. 2.1 ir 11 straipsnėje yra sakoma, kad valstybės narės yra įpareigotos jokiais būdais neprisidėti prie žmogaus teisų pažeidimo trečiosiose šalise. Jungtinių tautų narės turi būti tikros, kad susitarimai, dėl kurių yra deramasi, nepažeidinėja žmogaus teisų ir kartu prisideda prie žmogaus teisų skatinamo. Dabar situacija yra aiški. ES ir apskritai valstybės turi būti tikros, kad sustarimas, dėl kurio deramasi, nepažydinėja žmogaus teisų. Tačiau šiandien turime įrodymų, e, jungtinėse tautose yra daug apie tai kalbėta, kad e, tokių susitarimų poveikis gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas žmogaus teisų prasme trečiosiose šalise. Prieš porą metų buvo position paper išplatintas ir jame yra kalbama apie tai, kokios yra realios ES priemonės, kuriomis remiantis galima būtų pasižiūrėti, ar sutartis, dėl kurios deramasi, turės teigiamo ar neigiamo poveikio. Tačiau dabar konstatuojame, šiandien konstatuojame, kad šiuo metu ES neturi jokio struktūrinio institucinio instrumento, kuris užtikrintų, kad dėrybos turės teigiamo poveikio, sutartis tiksliau turės teigiamo, o ne neigiamo poveikio. Šiuo metu yra turimas instrumentas, kuriuo yra išsiaiškinama, ar sutartis turės teigiamo tvaraus poveikio, bet nedaugiau. Taigi šiuo metu labai svarbu yra parengti tokią priemonę, tokią tarp institucinę priemonę, Impact Assessment of Trade Agreements, tai būtų vadinama. Varaus poveikio vertinimas. Taigi, galbūt nereikėtų dabar e, kurti naujo, naujo tvaraus poveikio vertimo, galbūt reikėtų remtis dabar turimomis referencijomis. Kitas klausimas, kuris yra labiau politinis, bet kuris nėra mažiau svarbus. Pagal tai yra nuoseklumo ir saligiškumo ryšys. Saligiškumas yra tam tikrą prasme kaip ir tabu Europos Sąjungoje. Tačiau saligiškumas yra Europos Sąjungos išorės politikos realus reiškinys. Tie GPS susitarimai taip pat yra sąlygiški. Žmogaus teisų nuostatos, kurios yra trauktos į tartautinius susitarimus nuo 1995 metų, taip pat yra susijusios su sąlygiškumu. Pagal antrąjį straipsnį tai yra esminė informacija, ir pagal tartautinę teisę, jeigu tų esminių elementų nėra laikomasi, tai yra žmogaus teisų nėra laikomasi, tai visa sutartis nėra, nėra laikoma galiojančia. Taigi saligiškumas egzistuoja. Štai pavyzdžiui, Europos Sąjunga valstybės perversmo atveju yra naudojusi 96 kotonų susitarimo straipsnį. Taigi mums dabar kas yra svarbu? Mums labai svarbu yra tarp institucinių diskusijų metu aptarti GSP tarybų nutraukimą, aspektus, dėl ko tai reikėtų padaryti. Lisabonos sutartyje 21 straipsnėje yra aiškiai pasakyta, kad reikalingas yra ES išorės politikos nuoseklumas, skirtingų sričių dėrėjimas. Ir taip pat kalbama apie mainstreaming. Kalbėdama, kalbama yra apie pagrindinių žmogaus teisų svarbą išorės politikoje. Šiuo metu šis etapas yra dar kol kas tik tai preliminarus. Mes pageidaujame, kad viešai galima būtų vesti tarp institucinės diskusijas. Mes pageidaujame, kad Europos parlamentas galėtų pasižiūrėti, kaipgi Europos Sąjunga galėtų vesti nuoseklę politiką. Ir kaipgi galima būtų tą saligiškumo principą panaudoti esant žmogaus teisų pažeidinėjimams. Tačiau tai būtų įmanoma padaryti tik tai atlikus poveikio vertinimą. Jeigu, pavyzdžiui, priekybos susitarimai turi teigiamo poveikio, tai reikėtų gerai iš anksto tai pasverti, pamatuoti, reikėtų iš anksto įvertinti poveikį. Reikėtų galbūt pabandyti atskirais atvejais saligiškumo principą panagrinėti. Pateiksiu konkretų pavyzdį. Šią vasarą parodėme, kad JAV ir Peru investicijų ir prekybos uh, sutartis turėjo labai neigiamo poveikio žmogaus teisų situacijai. 33 asmenys buvo nužudyti, daug sužeistų buvo Perų indėnų bendruomenėje. Kodėlgi taip nutiko? Dabar ES derasi su Peru dėl susitarimo galimo ir kokiųgi mes turime priemonių, kurios padėtų įrodyti, kad mūsų sustarimas neturės tokio pat poveikio. Na, taip, mums yra sakoma, kad mūsų sustarimas yra priekybos sustarimas, o ne investicijų sutartis. Tačiau galbūt ateityje ES susitarimuose bus įtraukta ir investicijų dimensija. Taigi reikėtų labai atsargiai tai pasižiūrėti. Atsiprašau, kad e, kalbu taip e, prabėgomis ir taip greitai, tačiau turiu dar kitų reikalų šiandien ir esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. You, Ačiū, ponė Tierį, už pasisakymą. Taip pat matau ir komisijos atstovus. Dar kartą atsiprašau, kad mes turėjome pakeisti darbo atvarkę. Pone Arno, ar norėtumėte uh, įsijungti į diskusiją, pasisakyti. Much, Ačiū, ponė Andrikinė. E, pristatysiu keletą aspektų, manau, kad jie bus aktualūs parlamentui. Aš dar laukiu kolegos atsakingo už priekybą, taigi dar net komisijos atstovai dar ne visi susirinkė. Taigi, ponui Martinui norėčiau pasakyti štai, ką jis sakė, kad sklandumas yra svarbiausias žodis šiuose diskusijose ir kad svarbu, kad būtų elgiamasi nuosekliai, sklandžiai, kad ES elgtųsi nuosekliai ir kad ji nebūtų apkaltinama dvigubų standartų kaltinimu. Iš tikrųjų, e, kiekvieną atvejį reikia vertinti atskirai, yra susijusių žmogaus teisų aspektų Taip, kitas dalykas, e, kuomet kalbama apie e, naftos ir dujų, gamtinių dujų šaltinių šalyje ir na, gyvenimas nėra vien juoda ir balta, kaip jūs pats ir pasakėte žmogaus teisų federacijos atstovas kalbėjo apie pozityvių sąlygų įtraukimą ir taikymą. Manau svarbu e, nepamiršti, kad bendryje, kad bendryje bando įtraukti tuos aspektus ir negatyvius e, aspektus sankcijas taikome tik tada, kai yra tikrai būtina ponia Flotor praėjusiais metais parengė pranešimą apie sankcijas, kuriame kalbama apie tai, kad sankcijos gali būti simboliškos ir jų poveikis iš tikrųjų yra abejotinas. Taigi, kalbant apie mūsų aptariamą priemonę, čia pasisakė e, kolegos kalbėjo apie atskirus straipsnius ir sąlygas. Norėčiau įvesti trumpą korekciją. E, teisiniais terminais laisvos prekybos sutartys ir e, sektoriniai susitarimai, žvejybiniai susitarimai neapima politinių nuostatų, poli, o žmogaus teisų nuostatos yra politinės nuostatos. Ir kai politinės nuostatos įtraukiamos į politinį pagrindą, į politinį susitarimą, tai paprastai yra bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimas. Nuo praėjusių metų viskas šiek tiek susimaišė, nes e, sutartise kalbama ir apie priekybą, ir apie kitus aspektus, taigi daromos, sudaromos tokios mišrios sutartys. Tačiau, kuomet kalbame apie sektorinius susitarimus ir laisvos priekybos sutartys, ten politinių nuostatų nėra. Ir parlamentas labai aiškiai yra išsakęs, kad jis nori, jog tie du aspektai būtų susijęti. Taigi, e, pavyzdžiai susitarimas su Koreja ir su Andų bendruomenės narėmis, tai yra su Peru ir Kolumbija. Praėjusiais metais e, įvyko svarbus projektas. Mes siekiame, kad viskas nebūtų pernelyg griežtai izoliuota. Ir koreperų e, nuolatinių atstovų uh, komitetas parengė gairias, tai yra taip vadinamos gairės dėl politinių nuostatų. Svarbiausia tų nuostatų yra žmogaus teisų nuostata. Ji yra svarbiausia, nes ji yra susijusi su kita sutarties taikymo mm, suspendavimo nuostata. Tai reiškia, kad jeigu žmogaus teisės pažeidinėjamos, yra pažeidinėjamos šalyje, tuomet galima sustabdyti sutarties su ta šalimi galiojimą. Ir dėl šių nuostatų dabar deramasi ir parengtas beveik e, galutinio formato tekstas dėl žmogaus teisų. Sutartise yra labai daug e, nuostatų, kuriomis galime remtis, e, rengdami tą žmogaus teisų nuostatas. Pavyzdžiui, kai deramės su Filipinais, tai dėrėtis laisvės turime labai nedaug, kad trauktume žmogaus teisų nuostatas. Mes remiamės jungtinių tautų hartiją, visuotinę žmogaus teisų deklaraciją. Ir visos pasaulio šalis yra pasirašusios šiuos dokumentus. Mes klausime, na tai kuomet, kur iškyla problemos. O partneri, mūsų partnerius neramina tai, kad tos nuostatos yra automatiškai susijęjamos su sutarties taikymo sustabdymo nuostata. Ir buvo 22 atvejai, fiksuoti 22 atvejai, kuomet buvo pasinaudota šią nuostatą. Iš dalies buvo sustabdytas sutarties prekybos sutarties taikymas, niekada nebuvo visiškai sustabdytas e, tų sutarčių taikymas kuomet įvyko karinių perversmų Afrikos valstybėse, praeitie mes esame pasirėmę tą nuostatą, tačiau paprastai užmesgamas spartus dialogas. Sutartyje su Koreja tai taip pat buvo įtraukta, nes partneriai baiminosi, kad mes, pavyzdžiui, galime staiga nuspręsti nutraukti prekybos sutartį. Taigi šalims svarbu suvokti labai aiškiai, kas vyksta Mes aiškiname, kad tai yra politiškai svarbus e, nuoseklus susitarimas, bet kad mes norime kai kur e, koordinavimo su jais kai kuriais klausimais. Na, ir tam tikrą prasme tai yra tarsi kerštas, atsikeršimas už tam tikrą elgesį. Taip pat tų politinių nuostatų pagrindų vyksta dialogas žmogaus teisų klausimai su tomis šalimis. Taigi, kit, kita priemonė bendroji prekybos lengvatų sistema, jūs apie ją jau kalbėjote. Norėčiau priminti štai, kas sprendimas dėl Šrilankos bus priimtas rūpiučio mėnesį, nes tuo tarpu įvestas galioja pusės metų laikotarpis, per kurį bandome aktyviai užmėgsti dialogą su Šrilanka, nes mes visi suinteresuoti, kad padėtis ten pagerėtų. Juk mums, mes nenorime tik tai konstatuoti, kad mums nepasisekė ir, ir nieko nepavyko pakeisti. Taigi, bendroji prekybos lengvatų sistema yra vienas dalykas ir šios sistemos taikymo stabdymą sustabdėme. Taikymą sustabdėme du kartus. Vieną kartą su Birma, kitą kartą su Baltarusija dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų e, bendroji prekybos lengvatų sistema plus, apie kurią ir norime taikyti Šrilankai. Šiuo atveju šalis ratifikuoja ir įgyvendina žmogaus teisų konvenciją, aplinkosaugos konvenciją bei darbo teisų konvenciją. Čia jau atliekame tyrimą prieš pasirašant sutartį. Prieš keletą mėnesių atlikome tyrimo Salvadore padėtį ir tai buvo labai svarbu, nes Salvadoras pakeitė konstituciją. Būtent to mes ir siekime, mes nenorime bausti valstybių, o tiesiog užtikrinti, kad kai kurie kai dalykai pasikeistų. Taigi, mes siekiame palaikyti nuolatinį dialogą. Dar vienas dalykas, ką norėčiau pristatyti jums. Tai aspektas susijusias su prekyba. 05 reglamentas, kuris draudžia prekybą kankinimo įranga, kankinimams skirta įranga. Yra problemų su šio reglamento įgyvendinimu. Tai svarbus dokumentas, bet aš tiksliai nežinau, kiek pas, esame pasiekę pažangos valstybėse narėse įgyvendinant šį teisės aktą. Taip pat e, karinės įrangos eksportas, kaip žinote, yra tam tikri apribojimai, reikia gauti leidimus, norint prekiauti eksportuoti karinę įrangą. Čia ypač aktualus klausimas yra žmogaus teisių nuostatų gyvendinimas. Noriu pasakyti, kad yra e, galimybės taikyti sankcijas. Tai yra taryba priima sprendimą, paprastai remdamas Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją. E, yra įvairių galimybių ir gal mes galime nuspręsti, kokią priemonę taikyti. Išaldyti turtą, taikyti sankcijas prekybai. Yra ir kitų individualių sankcijų atvejų. Na, šio, šią priemonę taikyti nėra taip paprasta, nes reikia sugalvoti, numatyti, kaip tiksliai ji bus taikoma. Atrodo, kad kolega iš priekybos skyriaus, iš priekybos padalinio jau atvažiavo, dabar suteik... paprašysiu, kad jis perimtų. Comprehensive... Uh, <laughs> Ačiū. Iš tikrųjų, jūs labai išsamei apžvelgėte visas galimybės ir aš neturiu kuo daugiau pridėti. Jūs e, girdėjote, kad yra įvairių priekybos priemonių, e, kuriamis mes galime pasinaudoti. E, autonominės priemonės, yra GSP, tai yra e, reglamentas dėl kankinimų, yra tam tikri apribojimai e, taikomi, yra tarybos bendra pozicija dėl tam tikrų šalių priimama Mes turime ta, ir tam tikrų sutartinių elementų, sutartinių priemonių, kurios yra dvišalėse sutartyse įgyvendinus su trečiosiomis šalyse. Ir paprastai mes įtraukiame į tokią nuostatą, tokią sąlygą, kad e, turi būti mm, e, draudžiami žiaurumai ir e, geriamas žmogus teisės. Mes ir su tomis valstybėmis vystome nuolatinį dialogą tai yra labai e, specifinis e, su prekybos susijęs klausimas, tos e, žmogaus teisės. Thank you. Thank you. Ačiū, panė Arno. Ačiū jūsų kolegai už e, jūsų pasisakymą. Dabar e, e, kolegos gali užduoti klausimus, pastabas teikti. Pone Kazakai. Ačiū, ponė pirminkė. Aš dabar kalbėsiu bulgarų kalbą. Ačiū, panė pirmininkė. E, mėly kolegos. E, sąlyga dėl e, žmogaus teisų pagarbos, dėl aplinkosaugos nuostato yra labai svarbus klausimai. Kuo daugiau sutarčių pasirašomas trečiosiamis šalimis, tai yra prekybos sutarčių, tuo daromas didesnis poveikis toms e, valstybėms ir daromas didesnis e, poveikis žmogaus teisėms. Tarptautiniam betartarpiavimui įsipareigojimams šių valstybių. Taigi, tai yra iš tiesų labai nuosekli strategija. Europos Sąjunga, ypač Europos parlamentas, ragina išlaikyti šitą nuseklumą, nes mes esame tiesiogiai išrinkti Europos piliečių ir mes atstovaujame jų valiai. Aš manau, kad mes turėtume labai kruopšiai išnagrinėti visas sąlygas susijusias su žmogaus teisų pažeidinėjimu, nes mes turime ginti Europos vertybės. Aš klausiausi, ką pasakė ponas Martinas pačioje pradžioje Tai yra e, savo pranešime jisai išreiškia tam tikras intencijas, tam tikrus ketinimus. Ir, tai, ir mes e, e, šios klausimus taip pat aptarėme tarp, tarptautinės prekybos komitete. Yra žinoma tam tikrų dvigubų standartų yra nevienodi standartai taikomi kai kurioms valstybėms, e, mes giname savo prekybinius interesus ir trečiosios šalis gina juos. Kartais taip yra. Kartais mes užmerkime akis prieš tokius e, netikslumus arba pažeidinėjimus, kartais ne. Taigi, e, ką tokios nuostatos žmogaus teisų galėtų paveikti. Čia, e, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, Europos e, parlamentas parodė, kad prisima didžiulius įsipareigojimus. Būtent, kad būtų siekiama kartu su komisija ir taryba tvarios nuoseklios strategijos. Aš išklausiau taip pat ir komisijos. Ir kalbant apie Šrilanką ir apie šitą GSP plus sistemą, Kodėl jūs nusprendėte sustabdyti tos sistemos taikymą Šilankoje? Ir Kolumbijos, kodėl atveju buvo sustabdyta? Žinote, kad mes e, diskutavome išsamei su Kolumbija. Diskutavome įvairiais klausimais. Ir e, komisija netgi organizavo e, tam tikras faktų nustatymo misijas, kurios vyko į tą šalis ir žiūrėjo, ar ten laikomasi žmogaus teisų principu. Tačiau yra signalų, kad tose šalise vis dar, ypač Kolumbija, vis dar pažeidinėjamos žmogaus teisės. Ir ten nesilaikoma tarptautinės darbo organizacijos standartų. Ir pasaulio prekybos organizacijos standartų nesilaikoma. Taigi, kokios priemonės galėtų mums padėti, kad mes įtrauktume į sutartį sudarydamas su Kolumbija, pavyzdžiui, ar Šilanka, ar kitomis šalimis, nuostatas dėl žmogaus teisų pagarbos. Kas pasakoma ir Korejai, ir kitoms šalims. Galbūt galima rasti e, tam tikrų teisinių priemonių, pavyzdžiui, e, įvairių prevencinių priemonių arba apsauginių nuostatų, kurios būtų susijusios su tokiais mechanizmais, kurie padėtų sustabdyti tokių e, laisvos prekybos starčių e, taikymą. Ačiū, ponia Lochbilė. Aš kalbėsiu vokiškai. Aš turiu tris klausimus. Aš pirmiausia e, norėčiau paremti e, kolegą Martiną kad e, neturėtų būti jokio nenuoseklumo, jeigu mes kalbame apie žmogaus teisų laikymasi. Tai yra iš tikrųjų baisu, kai mes pažvelgėme į žmogaus teisų situaciją Kolumbijoje. Mes e, tarsi manome, kad ten viskas pasiteisys savaime. Ten buvo aptiktas masinis kapas, 2000 žmonių ten buvo palaidota. Ir ten uh, E, žinoma, yra priimama, priimami ir geri sprendimai, taip, e, pavyzdžiui, militaristinių grupuočių e, išformavimas, tačiau yra daugybė trūkumų tarp jų taikomosių teisės aktuose. Mes, kaip Europos parlamentas, neturėtume susitaikyti su tokiu dvigubu standartu, kuris taikomas Kolumbijai. Ir tai aiškus signalas Šrilankos vyriausybė. Mes sakome, kad kai kurios valstybės yra vertinamas kitaip nors sąlygos panašios. Aš e, klausiausi e, e, ponios Arno, jinai nurodė e, pranešimą dėl e, sankcijų su prekyba. Aš manau, kad reikėtų padiskutuoti apie sankcijas, jeigu jos yra susijusios su e, ekonominėmis sankcijomis, tai kad jas taikant nebūtų pažeidinėjamos žmogaus teisės. Ir mes galbūt ateityje turėsime pakalbėti apie sugriešintas sankcijas Iranui, o ten gali nukentėti žmonės. Trečia, dar e, kalbėjo komisijos atstovas, jisai sakė, kad e, kyla daug problemų įgyvendinant e, eksporto draudimą, tai būtent kalbant apie kankinimo įrenginius. Iš tikrųjų, daug įrenginių gali būti panaudoti kankinimams. Tačiau aš taip supratau, kad yra, pavyzdžiui, elektros priemonių rinka ir elektro, tos elektros priemonės gali būti naudojamas kankinimo įrenginiai. Ir e, galbūt reikėtų mums patikrinti, kaip ten vyksta įgyvendinimas tokių dalykų. Ačiū. Norėčiau kreiptis į komisijos atstovus ir paprašyti atsakyti į šiuos klausimus. Uh, thank you, Chair. <clears throat> I'll say then. Ačiū, pirmininkė. Pakalbėsiu apie bendros prekybos lengvatų sistemos kontekste taikomas kriterijus ir kalbėsiu apie Kolumbiją. Taigi visų pirma, ši prekybos lengvatų sistema yra autonominė priemonė, kurią taiko ES ir todėl ji turi būti paremta aiškiais kriterijais ir tikslais, nes kitaip rizikuojame e, dirbti vakume, kuriame neta, negaliotų tarptautiniai standartai. ES remiasi kriterijais, kurie yra palačiai pripažįstami tarptautinėse konvencijose ir dokumentuose. Tai yra geriausia gairių ir kriterijų sistema. Remiame žmogaus teisų konvenciją, taip pat darbo teisų konvenciją, aplinkosaugos konvenciją bei e, kovos su kontrabanda konvenciją. Taigi yra parengtos normos, jas, jų, jų atitikimą peržiūrime, tačiau turime taip pat ir stebėti e, šalies, kuriai taikoma ši, ši sistema elgesi ir veiksmus. Ir mes norime, jeigu norime užsitikrinti tam tikrą um, užtikrinti, kad tie kriterijai taikomi, tai reikia, užtik, reikia įtraukti tarptautinės organizacijas ir kad jos taip pat dalyvautų toje stebėsenoje. Ir pavyzdžiui, tokios organizacijos yra tarptautinė darbo organizacija, e, jungtinių tautų žmogaus teisų struktūros bei aplinkosaugos, tarptautinės aplinkosaugos institucijos. Be abejo, atliekant bet kokį tokio pobūdžio vertinimą, visada yra politinio vertinimo aspektas. Jo negalime atsisakyti ir jo nereikia atsisakyti, nes ES politinės institucijos turi turėti galimybę ir įgaliojimus priimti sprendimus tokio pabudžio sprendimus remiant reglamentuose patvirtintais kriterijais. Ir egzistuoja normatyvų sistema parengta konvencijų, tarptautinių konvencijų pagrindų ir gavus tarptautinių organizacijų pritarimą. Tai yra ta platforma, tas pagrindas, e, kuriuo remdamasi ES priima galutinį sprendimą, kas įvyko, kas įvyks Kolumbijos, Šrilankos atvejais. Čia turime suvokti keletą dalykų. Bendroji prekybos lengvatų sistema plus yra iš esmės iniciatyva paskatas valstybėms narėms daryti tolesnę pažangą. Ir ji didžia dalimi remiasi šalių norų, gebėjimų uh, dirbti su tarptautinėmis stebėjimo institucijomis bei su Europos Sąjunga. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad Šrilankos atveju, kai Europos Sąjunga tyrė situaciją toje šalyje, ji susidūrė su nebendradarbiavimu ir tai teko atsižvelgti, kai bus su Kolumbija. Kolumbijoje uh, su Kolumbija vyko diskusijos ir po rimtų vidinių konfliktų Kolumbija nusprendė pateikti savo politiką, savo vidaus priemonės tarptautinių organizacijų vertinimui. Ir Kolumbija laisvanoriškai sutiko, kad kiekvienais metais jos padėti vertintų ir e, užtikrintų tarptautinių organizacijų sistema. Ji yra sąraše tų šalių, kurių darbo standartus nuolatos vertina tarptautinės darbo organizacijos, tarptautinės darbo konferencijos ekspertų komitetas. Ta pati galima pasakyti apie jungtinių tautų žmogaus teisų struktūras. Kolumbija nusprendė mm, leisti toms organizacijoms tikrinti ją ir tos organizacijos turi teisės teik, daryti išvadas, ar pažanga daroma ar ne. Na, kol kas e, situacija tikrai ne, ten nėra ideali, tačiau tai yra procesas. Atitinkamos tarptautinės organizacijos parengė tyrimus, paskelbė išvadas ir visi gali padaryti savo išvadas tuo pagrindu, o komisijos vertinimas yra štai koks, kad tų organizacijų išvados leidžia daryti prielaidą, kad yra, e, kad, kad yra judėjimas pažanga pagidaujama kryptimi ir tai yra geriau nei sankcijų taikymas ir izoliavimas. Norėčiau šią progą aptarti dar vieną klausimą dėl e, tvaraus poveikio vertinimo prekybos dėrybų procese. Čia kalbame apie nepriklausomą vertinimą, kurį parengė konsultacinės firmos. Jos ne, tie vertinimai neatspindė nei Europos komisijos, nei tarybos, nei parlamento nuomonės. Tačiau tai yra labai naudinga darybų priemonė. Tas tva, tvarumo poveikio, tvarus poveikio vertinimas atsižvelgia į prekybos liberalizavimą ir kaip tai veikia tokius sektorius kaip skurdo mažinimą, e, sveikatos paslaugų, sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumą. Ir tokiuose vertinimuose taip pat nagrinėjamas socialinių teisų aspektas, nes socialinės teisės yra labiausiai susijęs su ekonominė padėtimi ir galima ekonomikos reforma. Ar galėtumėte e, apibendrinti dėl kankinių mano kolegė pasakys keletą žodžių. Ačiū. Dėl kankinimų. Egzistuoja komitetas reguliariai posėdžiaujantis šiuo klausimu, kaip pane Lochbiller sakė. Egzistuoja tam tikrų daiktų sąrašas reglamente ir mums kyla klausimas, ar nereikėtų to sąrašo išplėsti, tačiau situacija, aišku, yra sudėtinga, kaip čia reikėtų padaryti neaišku. Yra. Dabar dėl žmogaus teisių. Mes nepasirenkame, tarkime, tam tikros šalies ir nesakome, e, kad šalis atitinka tam tikrą lygį ar ne. Tiesiog žiūrime, ar toje šalyje yra pasiekta pažangos. Dabar Kolumbijos atvejs, tai ką jūs sakėte, tiesa yra. Jau visus metus Kolumbijoje dažnai lankosi jungtinių tautų pranešėjai ir pranešimus rengiantis asmenys ir mes jų pranešimais e, nuolat remiamės. Kitas dalykas, norėčiau šiek tiek sureaguoti į pono Martino pasisakymą. Visai neseniai buvo išplatintas e, tyrimas, praėjusiu metu pabaigoje parlamente buvo tai padaryta, dėl dabar kyla klausimas dėl prison labor, kalėjimuose pagamintų prekių prekybos. Na ir dar kitas dalykas. Reikėtų panagrinėti technologijų perdavimo klausimą, kaip žinia, pavyzdžiui, Kinijos atveju. Kinijoje, kaip žinia, įmanoma kontroliuoti prieigą prie interneto. Atsako tai problemai mes kol kas neturime. Taip tikrai reikėtų nemažai sričių peržiūrėti ir nuoseklumo klausimas labai aktualus mums yra. Ačiū, ponia Arno. Ponia Martinai, ar norėtumėte sureaguoti ir apibendrinti? Matau, kad trūksta laiko, bet norėčiau padėkoti kolegoms, e, atsovams iš komisijos. Uh, už naudingus pastebėjimus. Ponas Tieri kalbėjo apie žmogaus teisų poveikio vertinimą. Aš visiškai pritariu siūlymui taikyti šią priemonę. Manau, kad tai būtų gerai, rengiant laisvos prekybos sutartis. Manau, kad mes, parlamentas, galėtume imtis iniciatyvos ir, ir atlikti tai nuo preky, nuo sutarties parafavimo iki to momento, kuomet parlamentas suteikia savo pritarimą. Galėtumėme pasamdyti, kreiptis į nepriklausomus ekspertus ir išsiaiškinti, ar tas prekybos susitarimas teigiamai ar neigiamai paveiktų žmogaus teisų padėti trečiosiuose šalise. Nepradėsiu iš naujo diskusijų dėl Šrilankos. Na, pradėsiu, bet neišsiplėsiu. Šrilanka ir Kolumbija. ir atrodo ir komisija, ir mes manome, kad tos bendros privilegijų sistemos kriterijai turi būti paremti tarptautinių organizacijų nuostatomis. Tačiau mūsų nuomonės išsiskiria dėl, dėl tų tarptautinių organizacijų e, vykdomos stebėsenos ir to, kokį vaidmenį komisija paskui atlieka. Pasakysiu tai, ką jau sakiau pradžioje. Man atrodo kartais, kad viskas susiveda į tai, kokia yra komisijos nuomonė, ar šalis yra rimta kandidatė ar ne, o ne tiek remiamasi nuolatinė stebėsena. Šilanka, pavyzdžiui, buvo apkaltinta tuo, kad ne, nepalaikė dialogo. Na, Kolum, Kolumbija palaik, palaiko dialogą, tačiau tai yra paviršutiniškas dialogas su Europos Sąjunga. Tiesiog jų viešieji ryšiai geriau veikia negu Šrilankos, atvirai kalbant. Na, galbūt taip nėra. Aš nenorėčiau, kad taip iš tikrųjų ir būtų. Bet tarptautinių institucijų e, teikiami duomenys verčia daryti prielaidą, kad e, kalbant apie galbūt ta, tuo pagrindu reiktų vertinti padėtį Kolumbiją ir tuomet padaryti politinį padėties įvertinimą, ne, nesiremti be šal, tokią šališką informaciją. Man atrodo, kad tokios nuolatinės stebėsenos ir situacijos toje šalyje vertinimo nėra. Vėlgi grįžtu prie nuostatos, dėl kurios mes visi sutarėme, reikia daugiau nuoseklumo Tačiau sunku, dar vienas dalykas, sunku nuspręsti, sustarti, kas yra iš tikrųjų nuoseklu. Ir žinau, ką man reikia baigti, tuo ir baigsiu. Komisijos atstovė kalbėjo apie kitų konvencijų dėl konkinimų draudimo taikymą. Ir man atrodo, kad tiek tulu dabar ir uh, Tarptautinės prekybos komiteto darbui. Ačiū. Tiems, kurie domisi, noriu pranešti, kad mes kalbėsime apie ES reglamento dėl kankinimų skirtos įrangos draudimo ir jos eksporto draudimo įgyvendinimo e, kovo 17 dieną. Taip pat norėčiau kolegoms priminti, kad dėl, dėl, dėl tolesnio dokumento svarstymo nuomonės projektas e, bus svarstomas pakomitetyje balandžio 26-28 dienomis. Pakeitimai iki balandžio 28 dienos 6 valandos vakaro. Gegužės 10 svarstysime pakeitimus komitete, o balsavimas užsienio reikalų komitete vyks e, gegužės 21 birželio 2 dienomis. Be to, aplinkosaugos užimtumo ir vystimosi komitetai taip pat turėtų parengti savo nuomonės dėl šio pranešimo. Dėkuoju visiems kalbėtojams, kurie pasisakė. Ir dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra klausimo pasikeitimo nuomonėmis dėl smurto prieš moteris ginkluotose konfliktuose. Matome daug dalyvių atėjusių dalyvauti šiame klausime. Noriu visus pasveikinti. Šis pasikeitimas nuomonėmis yra dalis programos skirtos pažymėti Tarptautinę moterų dieną, e, kovo 8-ąją. Mūsų svečiai šią savaitę dalyvavo kitose renginiuose, ne tik svečiai, bet ir nariai, kurie vyksta šią savaitę. E, trečiajame aukšte pas parlamento pastato vyksta nuotraukų, yra nuotraukų paroda iš Kongo Demokratinės Respublikos, skirta taip pat moterims konfliktuose. E, visiems kalbėtams numatyta pasisakymų po maždaug 10 minučių, prašyčiau neviršyti šio laiko. ponia Hauser ir, ir ponia Čimpambu kalbės apie um, karuose, konfliktuose nukentėjusių moterų padėtį, o kiti kalbėtojai, kitos kalbėtojos kalbės apie tai, kaip įgyvendamonamos Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos vienas, trys. E, 25 bei gairių dėl smurto prieš, dė, ir gairės dėl smurto prieš moteris. Tos gairės buvo patvirtos 2008-aisiais draugė su visapusišku požiūriu dėl Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijų 1325 e, ir 1820 įgyvendinimo dėl taikos ir saugumo. Iki šiol e, tie dokumentai, jų gyvendinimas komitete nebuvo svarstymas. Kalbame, čia kalbama ne tik apie moterų padėtį ginkluotose konfliktuose, konfliktuose ir smurtą prieš moteris, kalbama ir apie smurtą, būtinį smurtą prieš moteris. Ir dabar suteiksime žodį pirmąjį mūsų kalbėtojai. Tai yra e, daktarė Monika Hauser, Medika Mondialė organizacijos įsteigėja ir narė ir taip pat Right Livelihood premijos laureatė 2008-aisiais. Pirmiausia, aš norėčiau vokiškai padėkoti trumpai už tai, kad pakvietėte mane ir mano kolegę. Ir kad sutikėte man galimybę pasikalbėti apie moteris, kurios tampa prievartos, seksualinės prievartos aukomis kariniuose konfliktuose, ypač Kongė ir kitose valstybėse. Visų pirma, šita tema e, yra svarbi ne tik tai kovo 8-osios proga, bet jinai aktuali vis, visus metus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes turime galimybę dabar pasakyti prieš jūs. Aš tuo metu, e, kai vyko karas e, prieš 17 metų Bosnijoje Hercegovinoje su savo kolegomis įkūriau Medica Mondialę. Jūs žinote, kad ten e, karo metu 10 tūkstančių moterų buvo išprievartauta ir mes įkūrėme šitą organizaciją, nes jos būtent ir trūko. Trūko terapinio terapinės priežiūros ir humanitarinės priežiūros moteriams, e, kuriuoms reikėjo teikti e, tiek gydytojo, tiek psichologinę pagalbą. Ten išsivystė įvairūs patrauminiai reiškiniai ir šios moteris labai kentėjo nuo prievartos pasiekmių. Mes e, e, būtent mes remdamiesi e, Junktinių tautų organizacijos rezoliuciją 1325 rėmėme savo veikloje ir mes kėlėme klausimą, kas, kas moteriams yra svarbu, ką reiškia joms teisingumas. Ilgus metus mes vykdome projektus Balkanuose, nuo 2002 metų Afganistane taip pat mes vystome Liberijoje. Uh, E, mūsų remia visame pasaulyje įvairios moterų organizacijos. Mes kryžiniuose regionuose vykdome savo veiklą. E, taip pat organizacija PAIF. 17 metų aš jau dirbu šioje srityje ir tai yra puikia proga pasakyti, kad, pasakyti, kad labai baisu matyti tas moteris, kurios karo metu nukenčia ir matyti, kad situacija iš tikrųjų negerėja. O dabar kalbėsiu angliškai. Iš tikrųjų, Kongo demokratinėje respublikai situacija yra baisi, nes ten vyrai pasinaudoja savo galės, savo, e, savo e, fiziniu pranašumu, kad išprivatautų daugybę moterų. Jie tai naudoja kaip karo trofėjus, kaip, kaip savo karo nugalėtojų įrodymą. Ir šitą, e, šitą prievartą padaro poveikį moteriams visą jų likusį gyvenimą. Todėl tokie vyrai, tokie žmonės nusikaltėliai turi būti persekiojami. Dabar pažvelkime į, į Bosnijos situaciją. Junktinių tautų rezoliucija 1325, e, jie nustatoma yra, e, kad moteris e, turi būti apsaugotos, kad turi būti išlaikomas lyčių galimybės tiek kare, tiek kariniuose konfliktuose. 1820 Junktinių tautų rezoliucijoje pasakyta, kad turi būti įsikišta tarptautinių organizacijų uh, E, atliekant moterų prievartos prevenciją. Tai yra gairės, kurios nustato tam tikras e, sąlygas, kaip apginti yra žmogaus teisų gynėjus. Būtent, kad būtų tokie nusikaltėliai baudžiami, persekiojami, kad tie e, nusikaltėliai neliktų nenubausti ir kad nevyrotų nebaudžiamumas. Tačiau remiantis Junktinių tautų E, žmogaus teisų komisijos, e, žmogaus teisų tarybos duomenimis 2008 metais buvo išprievartauta daugybė moterų. 20 e, ar 30 procentų moterų buvo užkrėstos živ jų prievartautojų. Pagal šią rezoliuciją mes esame įsitraukę visi į šią veiklą ir mes turime padėti moteriams, kurios yra krizės abiem tose regionuose. Dažniausiai uh, nusikalteliai, tai e, Konge, pavyzdžiui, yra e, nacionalinė policija ir e, karinės pajėgos. Todėl reikia įgyveninti jungtinių tautų remiamą politiką, apsaugant šias moteris Konge. Mes matome, kad visi pranešimai teikiami, visa informacija apie išprievartautas moteris yra neteisinga ir paliekama tarsi savieigai, tarsi tai pačių moterų reikalas. Ir e, mes manome, kad tai vis dėlto nėra vien moterų reikalas, tai yra nacionalinio saugumo netgi klausimas. Daug e, drąsių e, nevyriausybinio organizacijų Konge ir kitų organizacijų bei atstovų iškėlė klausimą, kodėl nesprendžiamas tai išprievartautų moterų klausimas ir prievartos prieš moteris, taip pat šeiminio smurto klausimas. Tačiau nebuvo jokių tinkamų pastangų sprendžiant šį klausimą. iš, iš, iš tiesų vis dar uh, vyksta tokie nusikaltimai ir išprievartavimai tai yra vienas iš dažniausių nusikaltimų krizės regionuose ir uh, jisai turėtų būti traukęs nacionalinio saugumo politiką, siekiant išspręsti šią problemą. Moterų organizacijos stengiasi apsaugoti uh, Kongo moteris ir merginas. Šiuo metu vietos moterų organizacijos bando uh, į, į priversti vyriausybę priimti įstatymą dėl to, kad būtų saugomos ir ginamos moterų teisės. Tačiau mums e, trūksta tam tikrų nacionalinių institucijų, kurios persekiotų nusikaltelius ir siektų teisingumo. Tai, e, pavyzdžiui, e, li, Liberijoje E, vyksta panašus, pana, e, panašus dalykai ten, tačiau ten yra e, teikiama tam tikra pagalba. 600, pavyzdžiui, moterų policininkių iš Indijos teikia pagalbą ir bando apsaugoti moteris Liberijoje. Tai yra puikus pavyzdys Kongui. Turi būti apsaugotos moteris nuo smurto. Ir E, įstatymuose atitinkamų valstybių turi būti nustatyta, kad moteris turi būti apsaugotos nuo, nuo prievartavimų. Be to turi būti bendradarbiavimas su vairiomis e, organizacijomis, kurios kina e, žmogų teisės. Mūsų partneriai iš PAIF bandė gauti MUNIF ir tarptautinę paramą, kad išvaduotų merginas, kurios buvo paimtos įkait, įkaitamis milicijos yra sukarintos, e, sukarinto organizacijų stovyklose. E, Meniuk ir kitos organizacijos atsisakė padėti. Ir, ir, ir mums labai sunku be partnerių e, dėrėtis su sukarinto organizacijų atstovais. Nes toms merginoms, tačiau tos dėrybos turi būti vykdomos, nes toms merginoms kyla pavojus, kad bus išprievartautos ir, ir pateks į vergystę. Uh, reikia, kam reikia tų gairių, kaip saugoti žmogaus teisų gynėjus, jeigu jų nesilaikoma. Mums reikia nebiurokratinės e, finansinės paramos, kad tie e, žmogaus teisų gynėjai galėtų be vizų arba palengvintų režimų keliauti, bei jiems būtų teikiama finansinė parama ir jungtinių tautų e, gairės dėl žmogaus teisų gynėjų aps, apsaugos turi būti įgyvenimos, jos turi būti kontroliuojama, kad teismai būtų teisingi, kad Kongo vyriausybė laikytųsi nacionalinių ir tarptautinių konvencijų. ES sprendimų prieimėjai, kurie įtraukti į tarptautinius įsipareigojimus, turi paraginti e, Kongo vyriausybę laikytis e, žmogaus teisų apsaugos principų. E, nes e, prievartos atveju skaičius yra tikrai didžiulis. Mes turime apginti žmogaus e, teisų gynėjų teisės. Ypač todėl, kad ten pra, praktiškai prievarta yra nevaldoma. Aš norėčiau, kad e, exit strategija turėtų būti aptarta gairės dėl jos gyvenimo. Kitos taip pat turi būti nusakytos priemonės, kaip apsaugoti moteris nuo prievartavimo. Jos turėtų būti e, objektų dvišalių ir daugia šalių sustarčių. Tai e, kad Kabila ir jo ministrai turėtų laikytis, būtų verčiami laikytis tam tikrų teisės aktų. Moterų organizacijos galėtų gauti daugiau donorų lėšų nacionalinės e, organizacijos ir e, nevyriausybinės organizacijos neturi pajėgumų vykdyti didžiulis projektus ir įsisavinti tas lėšas, kurios skirtams e, projektams. Žmogaus teisų gynėjų, teisų apsauga tai yra labai svarbi tema krizės regionuose. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad mažoms organizacijoms yra daugybė techninių problemų e, įsavinti tokias lėšas arba vykdyti už tas lėšas projektus. Dar vienas dalykas, e, reikia apginti tas e, prievartos aukas, kurios išliko po, po įvairių konfliktų. Nes būtent sukarintos grupuotės ir netgi vyriausybės atstovai vykdo šią prievartą. Mes e, turime e, pasiekti, kad nebaudžiamumas nevyrautų. Mes turime e, šio sektoriaus saugumo programas įgyveninti. Europos Sąjunga turėtų nustatyti gairias, kaip būtų įgyventos šios sektoriaus ir teisingumo reformos, įgyvendinti tokias priemonės, kurios apsaugotų moterų teisės ir apsaugotų jos nuo seksualinės prievartos. Ir į tą, būtent tai būt, turėtų būti įtraukta į šią politiką. E, žmo, moterų teisų organizacijų informacija turėtų būti tikrina kiekvienu e, atveju ir jie remiamasi įgyvendinant priemonės. E, aš turėčiau pabrėžti, kad šita prievartos problema privartavimo problema yra tokia didelė, kad reikia tam tikro e, atstovo, specialaus atstovo jungtinėse tautose, kuris užsimtų šio klausimu, kad būtų daugiau sinergijos poveikio įgyvenant programas, betarpiaujant su e, įvairiomis ES organizacijomis, tautinėmis institucijomis. E, ES misijose mums reikia daugiau informacijos, kaip apsaugoti moteris ir merginas nuo seksualinės prievartos. Ir jeigu mes norime tikrai sustabdyti šios nusikaltimus, mums reikia tos informacijos ir žinių. Be to reikia, reikia susijęti šias e, apsaugos e, nuostatas su sveikatos e, valdysenos ir ekonomikos programomis. 2009 metais dešimt privartautojų Gomoje buvo nuteisti karinio teismo. Kaip tai įvyko? Dėl trijų dalykų Pirma, tarptautinis spaudimas jungtinių tautų, e, kai e, Hillary Clinton atvyko Kinshasa Angoma ir aiškiai pasakė, kad su to nesitaikstys. Antras dalykas. Nuolatinis e, informavimas vietos nevyriausybinio organizacijų. Ir trečias dalykas. Tai išgyvenusių šią prievartą žmonių drąsa. Tai įrodo, kad netgi tokios smulkios detalės arba, arba šiaip E, tokios priemonės gali priversti siekti teisingumo. Reikia Reikia remti išlikusias prievartos aukas, e, kad, e, kad jos nebijotų keršto, kad jos siektų teisingumo, kad išliktų jų orumas ir kad mes taip pat išliktume orus. Thank you. Thank you, Dr. Hauser. Ačiū, dr. Hauser už jūsų pasisakymą. Manau, jog vėliau turėsite galimybę dar pasisakyti arba atsakyti į klausimus, kuriems bus užduoti. Dabar norėčiau labai šiltai pasveikinti kitą mūsų kalbėtoją iš Demokratinės Kongo Respublikos, ponę Žanin Čimbambu Mukanirva, projekto koordinatorę. Ir žodį suteikiu Jums, prašau. Merci, euh, madame la présidente, pour la parole. Ačiū, ponia pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Aš norėčiau tik tai papildyti ponios daktarės Monikos pasisakymą. Smurto prieš moteris e, karinių konfliktų metu situacija yra vienoda visose karinį konfliktą išgyvenančiose šalise. Šiuo metu Kongę galime konstatuoti tiek prievartavimų, tiek seksualinės vergijos atveju. Ir atrodo, kad tą patį galima būtų padaryti visose valstybėse, tiek, tiek šiaurinėme regione, tiek pietinėme regione, visur, kur vyksta karas, moteris kenčia dėl tų pačių problemų. Aš norėčiau labiau susikoncentruoti į Kongo Demokratinės Respublikos situaciją. Nepaisant to, kad Konge karas baigėsi ir visai neseniai buvo laisvi ir skaidrus rinkimai suorganizuoti, ir nepaisant to, kad šiuo metu jau turime viešasias demokratinės valstybės institucijas, moterų kūnai tapo kovos lauku. Moteris tapo netgi uh, priešiškų karinių grupių taikiniu. Susirėmimai tarp šiaurinių ir rytinių provincijų karinių padalinių susirėmimo objektų tapo moteris. Kongo moterys jau ir taip kenčia dėl socialinių, kultūrinių problemų. Be viso to dar joms užkraunami kaip ir kaip dar ir seksualiniai nusikaltimai. 13.25 jungtinių tautų rezoliucijoje ir 18 18-20 rezoliucijoje apie tai yra kalbama, tačiau nusikaltimai taip ir lieka, už juos taip ir nenubaudžiama. Dabar teisinis kontekstas koks. Konge buvo patvirtintas įstatymas, pagal kurį yra baudžiama už seksualinius nusikaltimus ir prievartavimus. Tačiau rytinių provincijų priešinimasis situaciją apsunkina. UNFPA, UNIFEM, tarptautinės nevyriausybinės organizacijos ir vietinės NVO teikia atsaką šiai problemai. Reaguojama yra tikrai greitai, tačiau iššūkiai vis dar išlieka. Jie niekur nedingsta, todėl kad aukos yra aukos dviem prasmėmis. Jos ne tik tai nukenčia dėl tų budelių, kurie jas išniekina, jos kenčia dar ir dėl vietos bendruomenių reakcijos į tuos nusikaltimus lėšos skiriamos paremti aukoms aukų nepasiekia. Aukos dažniausiai gyvena kaimo vietovėse. Kaimo vietovėse trūksta infrastruktūrų pagalbai suteikti. Taip pat kaimo vietovėse trūksta ir teisės institucijų, kad būtų baudžiama už tokius nusikaltimus. Kaip jau ir sakiau, turime atremti mums kylančius iššūkius, reikia numatyti tvarų atsaką šiai problemai. Šiuo metu mes daugiau sprendžiame pasiekmes, o ne bandome su priežastimis tvarkytis. Europos sąjunga gali padėti moter, moterims Konge per saugumo sistemos Konge reformą galima būtų daugiausiai nuveikti. Nepaisant to, kad režisko programa veikia nemažai, nemažoje dalyje provincijų, ne visose situacija yra tinkama. Tačiau dar yra štai tokių provincijų, kuriuose nusikaltėliai yra nuteisiami, tačiau neįkalinami, todėl kad kai kuriuose provincijose trūksta kalėjimų arba jie yra pernelyg blogos būklės. Taigi tie nusikaltėliai ir toliau lieka laisvėje. Mes turime dėti visas pastangas, kad panaikintume nebaudžiamumą. Šiuo metu tarptautinis baudžiamasis tribunolas apsiribuoja tik tai 2002 metų nusikaltimais. Tačiau noriu pasakyti, kad Konge karas prasidėjo 96 metais. Ir turime dabar surasti būdą, kaip e, nubausti nusikaltimų tuos kaltininkus. seksualinių, seksualiniai nusikalteliai, kurie nusikalto nuo 96 iki 2002 metų, taip ir liks nenubausti ir tai yra neteisinga Kongo moterų atžvilgių. Kitas dalykas dar yra moterų reabilitacija. Moterims, prie moterų intimiausios gyvenimo srities yra prisilečiama. Moteris, kurios buvo apipjaustytos, joms turi būti teikiama tinkama pagalba. Konge per įvairias programas tai turėtų būti daroma. Jūs visi žinote, kad susitarimai, dėl kurių šiuo metu derasi Konge vietos arba užsienio karinės grupuotės, vyksta taip, kad moteris juose nedalyvautų. 1325 rezoliucijoje yra sakoma, kad moterų vaidmuo labai svarbus yra konfliktų sprendimo situacijose. Štai Konge ypač tai būtų svarbu. Moterų dalyvavimas dėrybose gali pakeisti netgi pasirašomų susitarimų pobūdį. Reikia dirbti šiuo klausimu, reikia dėti pastangas tam, kad moteris dalyvautų taikos įtvirtinimo procese, nes šiuo metu Konge kaip tik šis procesas ir vyksta. Kita problema - moterų iniciatyvų skatinimo finansavimas mums reikia skirti subsidijas moterų iniciatyvams, moterų projektams. Todėl, kad didžiųjų ežerų regiono šalių moterų programos nėra finansuojamos. Didžiųjų ežerų kraštas ir yra įsipareigojęs gyvendinti jungtinių tautų rezoliucijos. Ir dabar norėčiau tuo ir pabaigti savo pristatymą. Thank you. Thank you. Our next speaker. Ačiū. Kitas mūsų kalbėtojas yra ponia Beatriz Lorenzo iš žmogaus teisų biuro. Jie atstovauja šiuo metu ES pirmininkaujančio e, Ispaniją. Prašau. Muchas gracias, señora presidenta. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu dalyvauti šiame renginyje Ispanijos šiuo metu pirmininkaujančios es vardu ir pakalbėti su jumis apie tai, kaip įgyvendinamos gairės dėl smurto ir visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimą. Kaip žinote, mes siekiame e, integruoti lyčių lygybės ir pagarbos lytims nuostatas į visas politikos rytis. E, tai yra vienas iš Ispanijos prioritetų. Ir tai atitinka Europos sąjungos pastangas vidaus ir užsienio politikos rytyje. Ir tai ypač ryškiai atsispindi, pavyzdžiui, tarybos išvadose ir taip pat atitinkamuose sprendimuose dėl smurto prieš moteris ir mergaitės. Toliau kalbant apie moterų ir merginų teisų sklaidą ir jų užtikrinimą, jos yra netiesiogiai įtrauktos į aštuntasias žmogaus teisų gairės ir humanitarinę politiką. Pavyzdžiui, ES e, ypač domisi. Pa, e, moterų žmogaus teisų gynėjų situaciją, kurioms, kurios yra pavojoje įvairiose pasaulio šalise. Jeigu toliau smurtas prieš moteris ir mergaitės yra na, rim, sudėt, susunkesnė diskriminacijos prieš jas forma ir apie tai kalbama įvairiose forumuose. 2008-aisiais palaikėme gairias kurių tikslas e, kovoti su šia rykšte. Šiuose gairėse įtvirtinta labai plati smurto prieš moteris ir vaikus nuostata ir jį apima bet kokios rūšės smurta, kuris e, žaloja moteris ar žaloja jų psichiką, ar smurtas apima ir grasinimus griebti smurto. Ir tas ir, ir ta samprata yra platesnė nei smurto prieš moteris ginkluotose konfliktuose samprata. Europos Sąjunga siekia toliau įgyventi šias gairias po Švedijos ir Čekijos pirmininkavusių ES pastangų, ką tik tai baigėsi e, pradinis šių gairių įgyvendinimo užtikrinimo etapas ir galime teikti, jog per pastaruosius du metus uh, šis etapas šio etapo metu įdėgėme e, būtiniausias veiksmų programas, bei taip pat įtraukėme visas ambasadas, diplomatinės atstovybės, susipažinome jas su tomis gairėmis ir siekėme užtikrinti tinkamą dialogą tarp visų institucijų, kurioms gali prireikti šių gairių. Taip pat renkame informaciją apie padėtį vietoje. Gauname pranešimų iš komisijos delegatūrų, iš ambasadų. Kauhom grupė, tai yra darbo grupė, Europos tarybos darbo grupė peržiūrėjo tas mano minėtas ataskaitas Taip pat e, informacija yra pateikiama lentelių pavydalu ir ateityje remsimės ir tokią informaciją. Toje lentelėje pateikta nepaprastai vertinga informacija, kuri bus naudinga mūsų darboje ateityje. Ten atsispindi ES įsipareigojimai, taip pat ambasadų siekia ir užduotis siekiant įgyvendinti tikslų e, susijusių su, gairėm, su, su mano minėtėmis gairėmis. Ir Ispanija toliau sieks tų gairių įgyvendinimo. Taigi informacija lentelėse, e, informacija lentelėse ambasados nuolatos atnaujina, remdamos informaciją, kurią gauna iš vietos šaltinių. Tai turėtų mums pagelbėti rengiant mūsų toleksnius veiksmus. Taip pat remiantis tą informaciją rengiamos e, rekomendacijos nacionalinių regionų ir tarptautinių mastų. Mes davėme nurodymą savo ambasadoms pradėti gyvendinti konkrečias rekomendacijas, kurios, kurias jos pačios yra pateikę savo įtraukę ataskaitas. ir mums pateiktos ataskaitos bus panaudotos rengiant regioninės rekomendacijas ir jos bus skirtos daugeliui pasaulio regionų. Taip pat bus parengta nemažai bendro pobūdžio rekomendacijų, kuriomis ES remsis daugia šaliuose veiksmuose ir projektuose. Taip pat rengiame vietos strategijas skirtas e, ES delegatūroms ir ambasadoms kur, kur, kurias jos panaudoja bendradarbiaudamos su pilietinė visuomenė. Mes esame numatę, jog 2012-aisiais tos strategijos turėtų būti sėkmingai įgyvendintos. Ir tuo metu, ir tikimės, kad jau tuo metu gausime pranešimą apie pasiektą pažangą. Ispanija, pirmininkaudama ES, uh, nagrinės, skirs didelį dėmesį ir atskiriems atvejams, kuomet moteris tapo smurto aukomis. Taip pat e, rengiamės dirbti užtikrinant teisų lygybę ir taip pat siekti, kad lyčių aspektas būtų matomas ir girdimas visose mūsų diskusijose viduje ir su trečiosiamis šalimis. Pavyzdžiui, galėčiau paminėti e, es dialogą, pavyzdžiui, Kišinio varėto vyks susitikimas, taip pat numatomas susitikimas su Japonija. Uh, tie klausimai bus keliami tokiuose susitikimuose. Taip pat daugia šaliuose forumuose e, nuotos keliame e, smurto prieš merginas ir moteris klausimą. Norėčiau paminėti Meksikos iniciatyvą. kurioje patvir, išplėtoti teisės aktai skirti kovoti prieš, su smurtu prieš moteris. Uh, Apie tai bus kalbama kitoje žmogaus teisų sesijoje. Ispanija, pirmininkaujanti ES, ėmėsi atskirų konkrečių priemonių. Taip pat ypač akcentuojame na, moterų žudimo, moterų žudimo dėl jų lyties nusikaltimą, feminicidą. Uh, Norėčiau pakalbėti apie tai, kokių iniciatyvų Ispanija rengėsi imtis prieš saugumo tarybos susitikimą. Moteris ginkluotose konfliktuose. Tai yra tik viena diskriminacijos prieš moteris apraiškų. E, tai tai, tai dar apsunkina visuomenės atsigavimą po ginkluoto konflikto. Ir mes rengiamės e, e, ypač akcentuoti saugumo tarybos e, rezoliucijų gyvendinimą šiais klausimais. Taip pat šis aspektas yra, ma, šis aspektas yra matomas saugumo ir gynybos politikos dokumentuose. Taip pat norėčiau paminėti finansinės priemonės, e, kurias taiko Europos Sąjunga. Tai, taigi, tas klausimas e, įtrauktas ir nacionalinės strategijas. Ispanija yra viena iš jungtinių tautų narių ir e, Ji taip, taip pat yra parengusi šį planą. Kitos ES narės rengia tokias priemonės ir tokius planus. Norėčiau paminėti Junktinių tautų generalinio sekretoriaus parengtą pranešimą apie smurtą prieš moteris. Taigi šis dokumentas atskleidžia, kad reikia daug nuveikti ir todėl Ispanija rengėsi teikti daugybę pasiūlymų ir siekti, kad būtų gyvendintos minėtos saugumo tarybos rezoliucijos. Pavyzdžiui, mes bendradarbiavame su pirmininkausiančia Belgija. Ir E, bus 10.13.25 rezoliucijos metinės, kurios bus minimos kovo 24 dieną. Ir gynybos komitetas domėsis, kaip ši rezoliucija gyvendinta ES valstybėse narėse. Taip pat yra rengiama ataskaita, kuriame apžvelgiama pasiekta pažanga gyvendinant šį dokumentą. NATO e, dokumentuose taip pat yra rekomendacijų šią temą. Raginama, visur raginama sustiprinti pastangas įgyvendinant 1325 rezoliuciją. Užbaigdama norėčiau pasakyti, jog mes Ispanijoje manome, kad kova su smurtu prieš moteris ir vaikus ir dėl to sukeliamos kančios yra vienas iš esminių ES prioritetų žmogaus teisų srityje. Ne tik dėl to, dėl to reiškinio paplitimo ir jo e, baisumo, bet taip pat dėl to, kad vyriausybės vis labiau suvokia jos tos kovos svarbą ir e, šalutinį to reiškinio poveikį. Vyriausybės yra pasirengę bendradarbiauti, kad e, šis reiškinys išnyktų iš visuomenės. Pilietinė visuomenė turi suvokti apie šio reiškinio rimtumą per įvairias kampanijas. Visuomenės informavimo kampanijos rengiamos šalyse, kur tai smurtas prieš moteris yra savos rūšies paprotys, tradicija. Mes turime nagrinėti visas įmanomas galimybės, bausmes, prevencijos galimybės, paramą, pagalbą aukoms, tai turi būti daroma visame pasaulyje. And, uh, speaker, least, Ačiū. Dabar panė um, Veronika Arno iš Europos komisijos ir aš e, generalinio direktorato atsakingo uh, už uh, e, daugišalius santykius ir žmogaus teisės. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pabandysiu papildyti e, tai, kas jau buvo pasakyta. Mano įnašas bus labai kuklus, todėl kad mes tiesiogiai nesusidurėme su tokiamis baisybėmis, kokias, e, apie kurias pasakojo Kongo atstovė. Manome, kad ES turi rimtai dirbti šiuo klausimu. Jau 10 metų 1325 rezoliucija egzistuoja. Ko gero, pirmą kartą prieš 10 metų buvo atkreiptas dėmesys į smurtą prieš moteris e, karinių konfliktų metu, tačiau, kaip jau buvo pasakyta, tai naudoja, šis smurto instrumentas yra naudojamas daug anksčiau, daug seniau. E, taip pat turime bankimūno pritarimą tam, kad 1325 e, peržiūrėjimo konferenciją suorganizuotume. Ir ši konferencija rengiama ne vien tik tai tam, kad pakalbėtume, bet tam, kad pasiektume konkrečių rezultatų. Tiesą sakant, šiuo metu mane neramina tai, kad jungtinėse tautose e, visas šis klausimas nėra tinkamai organizuojamas ir šiek tiek atsiliekama. Reikėtų, galima būtų pasiekti pažangos didesnės šioje, šioje srityje. Štai pavyzdžiui, praėjusiu metu lapkričio mėnesį pirmą kartą jungtinėse tautose po diskusijų apie Kongą buvo patvirtintas dokumentas dėl moterų kenčiančių nuo kar, dėl karinių konfliktų. Uh, Manau, kad e, tai yra teigiamas dalykas. Toliau e, Ženevoje, žmogaus teisų taryboje, diskusijų metu, tiek apie Kongą, tiek kitų diskusijų metu buvo vis didesnis dėmesys kreipiamas į smurtą prieš moteris. Kolegė iš Ispanijos e, kalbėjo taip pat, ką daro ES kągi mes dabar norime padaryti. Instrumentai egzistuoja, reikia tik tai juos tinkamai ir kartu panaudoti. Yra tradicinių vadinamų instrumentų, yra civilinių ir karinių, pilietinių ir karinių instrumentų. Taigi dabar tie tradiciniai, tradicinės priemonės instrumentai ir skubos priemonės, plus pilietinės ir karinės priemonės. Taigi reikėtų pabandyti visą tai suderinti. Taip pat nuolat diskutuojame su valstybėmis e, narėmis ir su valstybėmis e, dėl veiksmų plano. E, Žanina sakė, kad Burundis ir Ruanda turi veiksmų planus. Mane tai teigiamai nustebino, nes šiuo metu iš 17 valstybių turinčių veiksmų planus šiuo metu labai gaila daugiausia didžiausią dalį sudaro Europos valstybės, na ir dar Liberija, Sierra Leone ir dar viena, dar Dramblio kaulo valstybė yra pasirašusios tokius planus. Tie planai nėra vien tik tai e, finansinis dalykas, tai yra daugiau supratimo politinės valios klausimas. E, Manau, kad tokie planai yra labai svarbus, nes taip e, yra skatinamas ir kariškių samoningumas. Su jungtinėmis tautomis daug bendradarbiaujame taikos klausimais. 12 iš viso valstybių labai intensyviai dialogė dalyvauja, taip pat ir Kongo. Kongas dalyvauja. Kągi mes bandome padaryti? Bandome įspėjimo mechanizmą parengti. Taip pat tikslesnius rodiklius šioje srityje bandome parengti. Beatris iš Ispanijos sakė, kad mes stengiamės informuoti tiek apie politinį dialogą, tiek apie dialogą žmogaus teisų klausimais, ypač Afrikos valstybėse, tačiau to nepakanka. Uh, Dabar kas dėl vadinamųjų pilietinių, civilinių veiksmų. Post karinėse zonose rinkimų vadinamos operacijos yra vykdomos šiuo metu. E, taip pat didelis e, dėmesys yra kreipiamas į lyties, lyties dimenciją ir visose šiose operacijose tam daug e, dėmesio skiriama. Ne tik į lyties klausimus daug dėmesio yra kreipiama į, į vaikų problemą, taip pat yra dažnai atkreipiamas dėmesys. Labai gaila, bet e, vaikai, ne tik mergaitės, bet ir berniukai vis dažniau tampa aukomis. Uh, Taigi reikėtų ir šioje srityje NVO galbūt darbą koordinuoti, nes daug NVO dirba moterų klausimais, kitos NVO dirba vaikų klausimais, galbūt reikėtų kažkaip tai e, suvienyti jų veiklą. Dabar kas dėl gynybos e, politikos e, yra patarėjas lyties klausimais paskirtas Čede, Kosove taip pat yra paskirti patarėjai. Na, dabar dar norėčiau pateikti vieną konkretų pavyzdį iš Kongo, kuris parodo problemos kompleksiškumą. Dabar per eko remiame aukas, remiame vaistais, psichologinę pagalbą. Kova su nebaudžiamamu yra esminis dalykas. Prieš tai kalbėjusios taip pat jau kalbėjo apie Žiurisko projektą. Tai yra reikėtų rytiniuose regionuose atkurti teisingumą. Režiusko projektuose didesnis dėmesys dabar teikiamas seksualiniams nusikaltimams Tai yra naujas dalykas nuo praėjusių metų kovo mėnesio, ypač ES valstybės, Junktinė karalystė daug dėmesio tam skiria. Kartu su UNICEM ir UNIFEM bandome e, sukurti, jeigu galima tai pasakyti, naują modelį Manome, kad reikėtų daugiau galbūt dėmesio skirti specialiesiams atstovams. Tarybos um, generalinio sekretariato atstovas didžiųjų šalių regionui buvo išvykęs į tyriamąją misiją, buvo tyriamas, tyriama konkrečiai seksualinių nusikaltimų situacija šio asmens pareigūno kadencija bus pratesta. Toliau, kaip ponia Mukanirva, Mukanirva ir sakė, svarbiausia, kad pagalba konkrečiai pasiektų aukas kaimo vietovėse. Nei sveikatos apsaugos, nei teisės saugos infrastruktūrų nėra. Taigi aš šiuos komentarus perduosiu aukštesniems pareigūnams. Taip pat labai reikalinga yra greita reakcija. Dabar šiuo metu visi pripažįsta, kad e, tokie nusikaltimai yra netoleruotini. Tikiuosi, kad 2010 e, metais tiek Europos parlamentas, tiek visos kitos institucijos galėsime susitelkti į žmonių sąmoningumo kelimo klausimą. Europos siunčiami kariškiai šioje šalyje jau yra informuoti ir apie šį klausimą, apie šią problemą. Taigi, jeigu jau kariškiai suvokia tos problemos mastą, tai manome, kad ir piliečiai bus samoningesni šiuo klausimu. Dar vieną dalyką pamiršau pasakyti demokratijos ir žmogaus teisų instrumentas yra numatęs e, planą Konge, pagal kurį vietos NVO gali lengviau e, gauti finansavimą. Taigi mes pažeminame tam tikras anamasias e, lubas, ribas tam, kad e, mažos NVO galėtų gauti finansinę pagalbą. Mes suvokiame, kad Kongas yra labai didelė geografiškai, e, didelė labai geografiškai valstybė. Mes e, suvokiame, kad e, be Kinšasos dar yra ir kitų regionų. Rytinėme regione bandysime įsteigti kontaktinius punktus ir dabar kas dėl teisės saugos, dėl sveikatos priežiūros įstaigų, perdosiu man išsakytą žinę. Uh, Ir dabar norėčiau padėkoti už visus šiuos pasisakymus, užsakytas pastabas. E, šiuo metu 1325 rezoliucija švenčia savo dešimtąjį gimtadienį. Manome, kad per šiuos metus daug buvo padaryta, tačiau tikimės, kad 2010 metai mums leis dar daugiau padaryti su dideliu susidomėjimu klausiausi, ką sakė konkrečiai šiuose valstybėse dirbančios atstovės, nepaisant to, kad mes konkrečiai valstybėse šiuose nedirbame, manome, kad galime pasiekti pažangos. Like to... Ačiū, ponė Arno. Aš norėčiau pasveikinti mūsų pirmininkę, ponę Hautalą. Malonu matyti Jūs grįžus į Bruselį. Dabar galite užduoti klausimus arba teikti pastabas kolegoms. Mano sąraše yra trys vardai. Tai yra e, ponia Ana Gomeš, e, ponia e, Lochpikler ir ponia Hautol. Ponia Gomeš. Ačiū. Ačiū ir už tai, kad suorganizavote šį posėdį, kuris skirtas yra labai svarbiai problemai. Ir aš turėčiau atsiprašyti, kad e, turėsiu greit išvykti, ne todėl, kad nesidomėčiau šią problemą, bet todėl, kad e, e, turėsiu dalyvauti mūsų pakomitečio veikloje saugumo ir gynybos, kuriame dalyvaus Ispanijos gynybos ministras ir ten bus aptarimi nemažiau svarbus klausimai. Ir ten aš taip pat iškelsiu šį klausimą. Aš norėčiau pasakyti, kad tai, e, kas e, vyksta tose šalyse, e, nėra iškirtinės problemos. Mes tai matėme jau Darfūrė, kitose karo zonose, kur seksualinė prievarta yra naudojama kaip ginklas vis dažniau. Tai tarsi yra mums antausis, mums tarptautiniai bendruomeniai, mūsų Europos Sąjungai, nes mes uh, matome, kad vyksta kažkokie žiaurūs dalykai, tačiau mes nereaguojame. Mes, e, e, aš manau, kad komisija, e, pirmininkaujantė šalis, kad, kad mes taip pat atkreipiame dėmesį į šią problemą, tai yra svarbu, tačiau daugiau kalbame, jeigu veikiame. Tai Hongkongė reikia veikti ir mums reikia veikti tučto jau. ES daugybę lėšų investavo ES pirmoji e, e, misija kaip tik ir vyko Kongo 2003 metais. 2006 metais taip pat vyko uh, rinkimų stebėjimo akcija Kongo. Vyko ir taip pat kitos misijos stebima situacija. Tačiau padėtis ten vis blogėja. Mes negalime leisti, kad taip, kad taip vyktų ir toliau. Mes turime atkreipti dėsnį dėmesį į šią konkrečią problemą. Mes turime atkreipti dėmesį į ją aiškiau. Aš, aš, aš manau, kad e, e ponė Valstrom, kuri tapo atsakinga e, vyriausiai galėtume šiuo klausimu, e, daugiau nuveiks, jinai gali puikiai bendradarbiauti su, su mumis, mes taip pat dirbsime su jie. Tačiau aš manau, kad ir parlamente mes turėtume stengtis, e, turėtume e, nustatyti tam tikrą nuseklesnę strategiją, kaip naudoti mūsų turimas priemonės. Kaip, e, žinoma, tos duomenės, e, tos priemonės yra sudėtingos, jų yra daug, jas reikia koordinuoti, tai yra sudėtinga. Tačiau mes esame žmogaus teisų komiteto dalis. E, mes galime reikšti savo nuomonę vystymosi komitete, kuris būtent yra atsakingas komitetas už ryšius su Kongu. Mes turime bent jau saugumo, gynybos, užsienio reikalų komitete, kuris sakingas taip pat už e, ir žmogaus teisų, ir moterų teisų komitete. Mes turime kelti šį klausimą. Mes e, turėtume prioritetinę misiją suorganizuoti, ne tik vykti į Kinšasą, kaip 2006 metais. Turėtume nuvykti į tas atokiausias vietas, į kaimus, kur ir kyla tos problemos. Ir atsižvelgdami į ten esančią situaciją, teikti mūsų, mūsų pasiūlymus. Ir tada mes paprašytume tarybos ir komisijos veikti. Žinoma, kiti klausimai yra aukų e, paramos klausimas, taip pat nebaudžiamumo e, panaikinimas. E, iš tiesų, moteris yra ne tik aukos, jos gali taip pat daryti poveikį taikos procesui ir saugumui. E, ne tik tai vyrai turėtų priimti sprendimus. Aš manau, kad dabar yra e, šiuolaikiniais laikais puikiausia galimybė suteikti daugiau teisų ir moteriams. Mes tinkamai e, neparėmė, pavyzdžiui, neparėmė rinkimuose moterų ir jos nebuvo išrinktos į tam tikras institucijas mes turime reikalauti iš atsakingų žmonių, atsakingų už tarptautinį bendradarbiavimą, kad tos kalnakasybos įmonės, kurios ten vyksta, kurios ten dirba, e, kad jos, tos įmonės neužmerktų akių, o jos yra daugiausia e, Europos įmonės, kad neužmerktų akių prieš šitą prievartą prieš moteris ir kad jos taptų donorėmis, remtų pilietinės visuomenės vystymą šitose šalyse. Mes turime atkreipti į bendrą saugumo situaciją Konge. Ir čia turime laikytis e, tam tikrų prioritetų, kurie iškelti aukščiausiai mūsų darbo atvarkė, tai yra užtikrinti saugumą ir užtikrinti moterų teisės. Mes turime parodyti pasauliu e, šią problemą ir vietoje imtis veiklos ir e, šio, šio komiteto e, iniciatyva mes galime suorganizuoti misiją ir teikti konkrečius pasiūlymus. Ačiū, Ana. Barbara Lokpinė, prašome. Ačiū, e, panė Mirinkė. Aš manau, kad panios Gomeš yra puikiai, mes galime bendrą misiją suorganizuoti ir išsiųsti ją į Kongo Demokratinę Respubliką ir ten vykti į atokiausius regionus. Ir aš norėčiau padėkoti ypač pirmininkaujančiai Ispanijai kad ji labai rimtai nagrinėja šią temą ir teikia įvairius pasiūlymus susijusius su darbu, e, sprendžiant prievartos prieš moteris problemą. Ir aš manau, kad e, tolesnės pirmininkaujančios šalis Bulgarija ir Vengrija e, toliau tęs šį darbą ir šis darbas vyks tol, kol jį bus rimtai žiūrima ir kol mes pasieksime tikrą poveikį mūsų pasiūlymams, kad jie būtų tikrai įgyventi realybėje. Buvo nurodyta, kaip yra svarbu paremti vietos nevyriausybinės organizacijos, kurios dirba kaimuose tokiuose e, vietose. Taip pat e, buvo sakyta, kad e, ponia Arno sakė, kad turėtų būti sumažinamos ribos, tai yra lubos, kaip turi būti finansuojamos nevyriausybinės organizacijos, kaip būtų išvengiama biurokratijos, vykdomas efektyvus darbas, kokias priemonės mes galėtume panaudoti kaip e, mes galėtume pasiremti vietos ekspertų, kurie čia taip pat dalyvauja, patirtimi, būtent kaip paskirs finansavimą ir kokiu priemonių imtis. Mes e, turėtume nustatyti priemonės ir kovoti prieš seksualizuotą prievartą. Tai e, būtent, kad būtų e, ginamos moterų teisės tiek susijusios e, su e, e reproduktyvumu, tiek su jų teisę dalyvauti rinkimuose. Mes e, e, turėtume pagerinti taip pat žmogaus teisų gynėjų darbo sąlygas, įtraukti šias nuostatas į mūsų darbą. E, jeigu aš neklystu, mes, mes užsakėme tyrimą, kuri, kurie, kuriame turi būti patikrinta ir čia nevyriausybės organizacijos bendradarbiausime, bendradarbiauja su mumis, kaip turėtų būti teisės aktai ginantis moteris ir apsaugantis jas nuo prievartos įgyvenimi realybėje. Ir e, kaip įgyvenima 1325 rezoliucija. Žinoma, jinai, šita rezoliucija yra giriama, tačiau kaip ją įgyvendinti praktiškai. Ir šiais metais galbūt komitete mes galėtume parengti rezoliuciją, kuri e, nurodytų šios rezoliucijos minimalius įgyvenimo standartus. Gal tai būtų puikus įnašas į dešimtmetį šios rezoliucijos prieimimo spalio mėnesį. Ir taip galėtume pas, paremti komisijos darbą. O ne tik tai džiaugtis, kad jungtinių tautų e, rezoliucija yra ratifikuota tam tikroje šalyje, bet jinai iš tikrųjų ten nevykdoma. Ir labai gaila, kad iki šiol tik tai 11 valstybių ES ratifikavo šią rezoliuciją. Mano šalis Vokietija irgi neratifikavo tos rezoliucijos. Ir mes nacionaliniam kontekste turėtume e, būtent ratifikuoti šią rezoliuciją ir paremti ją mūsų nacionalinėmis saugumo priemonėmis. Aš manau, kad e, mes turėtume ir pateikti tokią rezoliuciją, kuri padėtų gyventi šią jungtinių tautų rezoliuciją. Kiitos Laima, että olet johtanut tätä kokousta ja pyydän anteeksi, että myöhästyin näin paljon lenton. Raidi Hautala. Ačiū už žodį, ačiū, kad e, mane pakeitėte pirmininko poste. Mano lėktuvas iš Niujorko vėlavo trimis valandomis smurto prieš moteris e, konfliktų, karinių konfliktų zonose klausimas buvo išsamei išnagrinėta šiame komitete. Turiu pasakyti, kad bankimūnas savo pasisakymuose labai ambicingai kalbėjo, taigi mus remia labai aukštų lygių jungtinės tautos. Taip pat susitikau su jungtinių tautų komisaro kabineto vadovė Jessica Hayton New York'e. Lyties dimencija turėtų būti integruota į visas žmogaus teisų politikos nuostatas. Ir taip pat kalbėjome apie tai, kad kai moteris dalyvauja konfliktų sprendimuose, pažanga yra aiškiai matoma. Pirmininkaujančios Ispanijos veiksmai tai buvo, taip pat buvo aptarti jungtinių tautų susitikime, kuriame dalyvavau. Ir dabar šiame pakomitetyje išsakyti pasiūlymai patraukė nemažai dėmesio. Trylika dvidešimt penki rezoliucijos nuostatos suteikia mums galimybių imtis konkrečių veiksmų. Labai gaila tik tai, kad tik 17 valstybių veiksmų planuose dalyvavo. Dabar komisarė Valstrom. Koks jos vaidmuo šiuose veiksmuose. Reikėtų taip pat nepamiršti, kad jos įgaliojimai yra gana riboti. Uh, smurto prieš moteris konfliktų, karinių konfliktų atvejus, atvejais ribota. Taigi dabar reikėtų, ko gero, įtraukti moteris į dėrybas, tačiau mažai moterų dalyvauja tose dėrybose ir nebaudžiamumas vis dar egzistuoja. Galbūt dėl to, kad į tai per mažai yra kreipiama dėmesio. Bent jau karinių konfliktų šalis į tai per mažai kreipia dėmesio. Dabar buvo panagrinėta dar 1325 rezoliucija. Aš visiškai sutinku su tuo, kad Europos parlamentas pateiktų šio klausimų rezoliuciją. Um, Ačiū. Nematau, kad dar kas nors prašytų žodžio. Norėtų pasisakyti šiais klausimais. Ir grįžtu, kreipiuosi į mūsų kalbėtojas. Ar jūs norėtumėte sureaguoti į pasiūlymus, kuriuos išdėstė kolegos? Taip pat norėčiau paprašyti jūsų kalbėti kiek įmanoma trumpiau, nes turime kitą darbo reikės punktą, kurį reikės svarstyti. Ja, ich antworte auf Deutsch und versuche. Aš atsakysiu vokiškai ir bandysiu atsakyti trumpai. Man atrodo, kad yra labai svarbu e, paremti Žanin žodžius, kad moteris kandidatės rinkimuose, vietose, rinki, Kongė pavyzdžiui, arba kitose Afrikos valstybės turi būti remiamos, nes yra labai gabių ir protingų moterų. Ir aš manau, kad Kongė jiems turėtų būti suteikta, suteiktas galimybės e, ten imtis politinės veiklos ir netgi pakviesti jas į Bruselį, kad čia įsitikintumėte, kokios jos kompetitingos ir tada siūlyti jiems konkrečią paramą. Taigi bendradarbiavimas su vietos nevyriausybinėms organizacijoms yra nepaprastai svarbi. Aš nuolat tai kartoju ir man labai džiugu, kad ponia Arno ir e, Ispanijos pirmininkančio šalies e, atstovė tai e, patvirtino, Aš labai džiaugiuosi, kad e, artimiausių metų mes konkrečiai sustiksime, pakalbėsime, ką mes e, galime dar nuveikti, kaip, e, kokiu lėšų suteikti, kas nepavyko, kas pavyko. Ir nesvarbu, kad kartais yra išle, priimamos rezoliucijos arba dokumentai, nesvarbu tie gražų žodžiai, vietose, kartais atokiausiose vietose nieko nevyksta. Todėl reikia praktinio įgyvendinimo tų visų dok e, dokumentų. Reikia informacijos, reikia patirties. Dar yra svarbus dalykas. Man labai e, patiko mintis, kad turėtų būti nustatyti minimalų standartai, kaip į, įgyvendinama Junktinių tautų rezoliucija. Čia yra pagrindinė problema. Šiuo metu dokumentuose mes nuo Pekino konferencijos e, jau turime įtvirtintą daugybę nuostatų. Tačiau ką tie žodžiai padeda uh, moteriams Kongo kaimuose. E, žinoma, aš čia konkrečiai kreipiu dėmesį į Kongo padėtį. Ten kaip e, vyksta e, teisėsaugos institucijų darbas, kaip veikia teismai. Ta reikia kontroliuoti. Stebėsena turi būti vykdoma, kaip įgyvenama ši rezoliucija ten. Aš norėčiau pakartoti savo reikalavimą, kaip jau anksčiau. Reikia specialaus atstovo, kuris užsiimtų jungtinėse tautose šiuo klausimu Būtent, kad jis koordinuotų darbą, e, teikiant paramą moteriams nevyriausybinės organizacijoms. Nes šis procesas yra labai svarbus, jis yra per svarbus, kad mes jį ignoruotume. Manau, kad reikia labai e, konkrečios, labai aiškios strategijos, e, kuriuose būtų siekime ryštingų tikslų ir reikia koordinuoti visus veiksmus. Man e, labai gaila, kad mes turime tik tai 11 veiksmų planų Europoje. Aš manau, kad e, e, gėda Vokietijai, kurioje vyriausybė nenori priimti jungtinių tautų rezoliucijos. Ir kad nebūtent ne, priimas nacionalinis veiksmų planas, kuris būtų skirtas e, apsaugoti moteris nuo prievartos. E, jūs tikriausiai žinote, kad neseniai e, Vokietijoje atitinkamas e, organizacijos atstovas, kuris pabėgėlių teisėmis užsijėmė ir kuris netgi teikia įsakymus, e, e, vykdyti tam žmogžudystės, jisai dabar yra nebaudžiamas, vyksta į Paryžių, yra Vokietijoje ir niekas jo nepersekioja. Aš manau, kad turėtų jis būti patraukiamas atsakomybėn ir turėtų būti koordinuojami mūsų veiksmai. Atsiprašau, dar vienas dalykas. Jūs kalbėjote apie EFOR, apie ES misiją kur yra e, tam tikras patarėjas lyčių klausimais. Dėl Eufor aš norėčiau pasakyti, kad mes, e, mes bendradarbiavame su Charlotte Isakson. Ji yra ekspertė lyčių klausimais. Ji dirba e, Kinšasoje. Ir nuolat jį gauna skundus iš tarptautinėse pajėgose tarnaujančių moterų dėl seksualinio prikabavimo. Būtent prikabėjo jų kolegos. ir jos, e, e, tos moteris neturi kur kreiptis. E, iš tikrųjų, ponia Isakson yra tik tai patarėja lyčių klausimas, jinai neprivalo priimti skundų, tačiau jos neturi kur kreiptis. Kaip joms apsisaugoti nuo savo kolegų seksualinio priekabėjimo? O ką kalbėti apie Kongo moteris ir vaikus, kurie apskritai neturi kam pasiskūsti? Nes pavyzdžiui, jeigu jas išprievartauja e, tarptautinių pajėgų kariai, tai kam jos turi skūstis? Vietos organizacijoms? Ar kam? Ir šalat e, e, į Sakson, tuos klausimus visą laiką kelia ir Bruselėje. Jinai yra aukšto lygio patarėja. Tačiau jai neteikiama parama Bruselėje. Thank you. Thank you, Dr. Hauser. Ačiū, dr. Hauser. E, Pone Lorenco, prašau. Ačiū. Noriu padėkoti visiems už išsakytas mintis, už e, labai teigiamus e, komentarus, vertinant Ispanijos pastangas šioje srityje. Noriu pakomentuoti ponios Gomes pasisakymą ir taip pat būtinybę kiek įmanoma greičiau parengti veiksmų planą remiantis jungtinių tautų rekomendacijomis, taip pat siūlymą surenkti bendrą misiją į Kongo Demokratinę Respubliką. Na, iš principo šį pasiūlymą mes palaikome ir Ispanija, pirmininkaujanti ES, supranta, kodėl tai yra reikalinga. Mes bandome skatinti vietos uh, strategijų rengimą e, per ES delegatūras ir ambasadas, darome tai glaudžiai bendradarbiaudami su pilietinė visuomenė. Manome, kad tokiu lygmeniu yra tinkamiausia renkti tokius dokumentus, nes vietos regioninių lygmenių geriausiai žinoma situacija, uh, Ir atsakydami jūsų pasiūlymus mes manome, kad vietos strategijos gali tikrai įnešti gyvybingą indėlį, kad būtų užtikrintas nuseklumas. Tikiuosi, kad mūsų prioritetai bus išlaikyti ir kitų po to pirmininkausiančių valstybių, kalbu apie Belgiją ir Vengriją Mes glaudžiai bendradarbiaujame su tomis šalimis ir visiškai pasitikime, manome, kad tos vietos strategijos toliau bus tęsiamos. Tų vietos strategijų pirmoji peržiūra numatyta 2012-aisiais. Ambasadų darbuotojai, kurie keičiasi, turės užtikrinti mūsų veiksmų šioje srityje testinumą. Toliau kova su smurtu prieš moteris, ypač nekonfliktų zonose. Tai yra Ispanijos prioritetas ir tai yra ES prioritetas įvairiausiose srityse. Tai tą aiškiai išsakė ponė Ashton, es atstovė užsienio politikos klausimais. Toliau uh, 1325 rezoliucijos įgyvendinimos ir kriterijų sukūrimas, bazinių kriterijų sukūrimas, kad jį būtų įgyvendinta. Yra nemažai iniciatyvų, kurių dėka rengiami standartai. Pavyzdžiui, buvo minėta UNICEF organ... UNIFAM e, struktūra kuri dalyvauja tokių standartų rengime ir rengiami standartai, kurie būtų, kurių pagrindų būtų galima įvertinti padėti ir išsiaiškinti, kokiu mastu 1325 gyvendinta. Paskui tie e, parengti kriterijai bus svarstomi saugumo tarybos posėdė lapkričio mėnesį ir bus tengiamas įvertinti visą šio, šios priemonės poveikį. Ačiū, ponė Lorenzo, ponė Arno. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tik tai sureaguoti į Ispanijos atstovės pasisakymą. Tai dabar, kas dėl rodiklių, tai dirbame su UNIFEMu. Na, o po to dar išplatinsime, jau gana greitai išplatinsime klausimyną, bus jis išsiųstas 18 JSDP misijų. Uh, taip pat e, visoms ambasadoms į tas šalis, kuriuose vyko kariniai konfliktai ir šiuo metu vyksta. Taip e, mes e, galėtume kontroliuoti bendrąjį požiūrį į 1325 įgyvendinimą. Dabar kas dėl specialiosios atstovės e, jungtinėse tautose pernelyg ribotus įgaliojimus. Tai taip, mes visada stengiamės tuos įgaliojimus išplėsti, tačiau nepavyko to padaryti. Šiuo metu vyksta tam tikras procesas, dabar dirbame su tais turimais instrumentais ir kai tik tai įmanoma, stengiamės juos plėsti, kai tik tai tam yra galimybė. Ačiū dabar, ponė Čimpambu. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Aš norėčiau kai ką patikslinti, kas dėl nacionalinių rezoliucijos gyventinimo planų. Yra parengta tyrimų, kaip yra įgyvendinama 1325 rezoliucija Konge, Ruandoje ir Burundija. Siekiama yra dabar parengti nacionalinį įgyvendinimo planą, atsiprašau, regioninį įgyvendinimo planą. Taigi mūsų tikslas yra, kad šis planas neapsiribotų vien tik tai trimis valstybėmis. E, trišalių formatų buvome susirinkę Burundiją rūpiučio mėnesį ir nusprendėme, kad galbūt per anksti dar tą regioninį e, planą renkti. E, neblogai būtų, kad neblogai būtų, kad kitos šalis, kurios priklauso didžiųjų šalių konferencijai, taip pat galėtų parengti savo nacionalinius veiksmų planus. Ir po to tik tai galėtume parengti regioninį gyvendinimo planą, kuris apimtų 11 šių šalių. Uganda, Tanzanija, Ruanda, Burundi, Konga, Angola, Centrinės Afrikos Respubliką, Keniją, Sudaną, Togą. Na ir dar vieną šalį pamiršau. Taigi, kaip jūs ir suprantate, šiuo metu vyksta procesas mūsų regioninio įgyvendinimo plano parengimo procesas. Tyrimai parodė, kad rezoliucija šiuo metu nėra įgyvendinama visame regione. Ir mes turime kol kas tik tai nacionalinius parengtus įgyvendinimo planus. Ačiū. Uh, Ačiū. Noriu padėkoti visiems mūsų kalbėtojams bei kolegoms dalyvavusiems diskusijose. Noriu išsakyti keletą pasimėjimų dėl tolesnių veiksmų. Jau minėta, jog rugsėjo mėnesį minėsime Junktinių tautų saugumo rezoliucijos 1325 prieimimo dešimtmetį. Taip pat buvo minėta, kad buvo užsakyta studija tema ES politikos įgyvendinimas po 1325 rezoliucijos prieimimo ir ES žmogaus teisų gairės skirtos moterims kariniuose konfliktuose turėsime galimybę grįžti prie šių klausimų svarstymo, kuomet tas e, dokumentas pasirodys prieš rugsėjo mėnesį. Toliau finansinės priemonės, stabilumo instrumentas. Mes dalyvavimo rengiant tą visapusišką požiūrį, visapusiško požiūrio dokumentą. Ir, pažiūrėjau, kalbant apie Europos saugumo ir gynybos politikos misiją Konge, tai e, nėra finansinėme instrumente atskiros eilutės skirtos moterims. Visa kryptinga lytims skirta veikla pareikalautų papildomų finansinių lėšų. Šį klausimą reikėtų spręsti svarstant stabilumo instrumento panaudojimą manau, mūsų pakomitetė reikėtų įsteigti darbo grupę šiuo klausimu ir tą klausimą svarstyti. Dabar, kalbėdama apie ypatingą Kongo Demokratinės Respublikos padėtį, noriu akcentuoti, kad tai turi tapti vienu svarbiausiu prioritetu, rengiant strateginius, strateginį šalies dokumentą. Taip pat noriu priminti, kad Kongė šiais metais vyks rinkimai ir tikriausiai bus šiek tiek vėliau dar svarstoma, šių metų įgoje dar bus svarstoma padėtis toje šalyje. Tai tiek, apsvarsime šį mūsų darbo tokias punktą, o dabar pereiname prie. Kito mūsų darbo tarkės punkto, tai yra ES žmogaus teisų gynėjų remimo politiką. Pranešėja šiuo klausimu yra pakomitečio pirmininkė, ponė Heidi Hautala. Pagrindinis komitetas yra užsienio reikalų komitetas. Ir šiandien svarstysime pranešimo projektą. Paniau, prašau, ponė Hautala. Much, uh, um, have... Uh, Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad susiradote tekstą visomis reikalingomis kalbomis. Tai tas pats tekstas didžia dalimi kaip ir darbinis dokumentas, kurį svarstėme komitete sausio mėnesį. Bet dabar reikėtų aptarti konkrečius pasiūlymus įtrauktus į šį pranešimą. Norėčiau padėkoti už pilietinės visuomenės atstovų indėlį, už kitų ES institucijų indėlį. Džiugiuosi tuo, kad Ispanija, pirmininkaujanti ES, akcentuoja žmogaus teisų gynėjų remimo politiką. Ir taip pat džiugu, kad komisija nori įsitraukti, užtikrinti platesnį veiksmų koordinavimą su parlamentu šioje srityje. Taigi tikiuosi, kad par, pasiūlymai, kuriuos įtraukėme į šį pranešimą, jau dabar yra pakankamai palaikomi ir kad bus įmanoma juos gyvendinti. Bet kol kas tai dar tik tai projektas ir dar turime laiko mąstyti ir teikti naujus pasiūlymus. Taigi, pirmiausia, kalbėsiu apie galimybės pagal Lisabono sutartį. Kaip matysite, kai kurie pasiūlymai yra skirti įgaliotiniai užsienio politikos klausimais. Tai yra jį raginama į savo darbą įtraukti e, žmogaus teisų gynėjų remimą ir apsaugą keliais būdais. Pavyzdžiui, ji turėtų užtikrinti, kad būtų iš tikrųjų gyvendinamos apsaugos remimo priemonės ir ji turėtų prižiūrėti tokią veiklą vietos lygmeniu. ES yra patvirtinusi žmogaus teisų gynėjų e, remimo gairias ir reikėtų užtikrinti jų įgyvendinimą. Na, pas mus visą laiką yra mm, trūkum problemų su įgyvendinimu. Parengiami geri dokumentai, tačiau jie ne, ne, ne iki galo įgyvendinami. Taip pat kalbame apie tai, kad Europos išorės veiksmų tarnyba uh, turėtų skirti pakankamus išteklius skirtus žmogaus teisų gynėjų remimui. Septintas punktas. Jame džiaugiamės Ispanijos prašymu paskirti vietos ryšių palaikymo pareigūnus, atsakingus už bendravimą su žmogaus teisų gynėjais. Tai, manau, irgi labai svarbu, užtikrinant priimtų sprendimų įgyvendinimą. Kitose pasiūlymuose akcentuojama nuoseklaus požiūrio būtinybė Europos žmogaus teisų politikoje. Pavyzdžiui, yra pasiūlymų dėl nuolatinių kasmetinių susitikimų tarp žmogaus teisų gynėjų ir diplomatinio korpuso Tai būtų geras būdas ne tik atkreipti diplomatų dėmesį į situaciją vietoje, bet taip pat ir priminti jiems jų pareigas žmogaus teisų gynėjų atžvilgių ir tai sukurtus ka bendravimo kanalą su ES. Lyčių aspektas taip pat yra akcentuojamas, kaip žinoma, moteris žmogaus teisų gynėjos dažnai susiduria su įvairia pusę riziką, e, dirbdamas šį darbą. Taip pat kalbama apie tai, kad ES žmogaus teisų, dialogas žmogaus teisų srityje būtų veiksmingesnis. Manau, čia dar daug galime nuveikti. Taip pat galime daug nuveikti, užtikrindami, kad dialogas žmogaus teisų srityje būtų įgyvendintas ir kad jis būtų uh, kad jo matmuo būtų matomas ir, ir egzistuotų įvairiose aukšto lygio dėrybose. Taip pat siūlome renginti žmogus teisų dialogų įtraukti pilietinės organizacijas, nevyriausybinės organizacijas. Kalbama apie būtinybę toliau akcentuoti individualius žmogaus teisų pažydinėjimo atvejus, taip pat uh, atkreipti dėmesį į žmogaus teisų gynėjų persekiojimą. Noriu pacituoti 17 punktą, kur siūloma sudaryti e, pavardžių sąrašą ir kad tai būtų, kad tai pavydėtų ES veiksmų poveikis ir visuomenės dėmesys. Na, kartais tai gali būti problematiška, tačiau kartais viešumas yra būtent tai, kas yra reikalinga. Kartais reikia elgtis diskretiškiau ir nepamiršti rizikos, kurią gali kelti viešumas, kurią, rizikos, į kurią gali patekti žmogaus teisų gynėjai dėl to. Ir tikiuosi, jog mes toliau puoselėsime žmogaus teisų gynėjų gynimo politiką, naudodamis žmogaus teisų instrumentu. Trečioji pasiūlymų grupė - skaidrumas ir matomumas kaip, kaip apsaugos priemonė. Ten minimas žmogaus teisų dialogas ir akcentuojama, kad kartais būtų naudinga kalbėti apie konkrečius atvejus ir minėti atskiras pavardės. Taip pat pabrėžiame, kad kartais toks ES veiksmų matomumas siekiai apginti žmogaus teisų gynėjus gali tapti labai gera apsaugos priemonė. Ir taip pat vėlgi yra kreipimasis į įgaliotinę užsienio reikalų klausimais ir įraginama e, susitikti su žmogaus teisų gynėjais per apsilankimus trečiosiuose šalise. Žinau, kad e, užsienio galiotinės tarnyba, e, kabinetas dar tik tai vis dar yra kuriamas ir nors nu, dėl raginame nepamiršti ir šio aspekto ir užtikrinti nuolatinę stebėseną ir nepamiršti žmogaus teisų gynėjų apsilank, per apsilankimus trečiosiuose šalise. Taip pat minime Sakarovo premijos e, laimėtų tinklą, kuris buvo įkurtas 2008-aisiais ir tai gali įnešti įnašą į žmogaus teisų gynėjų paramą. Paskutinė pasiūlymų grupė nuo 23 punkto kalba apie darnesnės ir veiksmingesnės priemonės. Raginamas laikytis holistinio požiūrio. Taip pat minimas prašymų išduoti visas nagrinėjimo ir išduotų vizų keitimo vadovas. Ir siūloma pasinaudoti juo, jeigu reikia padėti žmogaus teisų gynėjams ekstremaliais atvejais ir padėti jiems išvykti iš šalies. Ir dar vienas pasiūlymas, kurio nėra tekste, tai siūlymas susitikti nuolatiniams atstovams su, ir kalbėti apie tai, kaip patobulinti vizų teikimą žmogaus teisų gynėjams. 26 punkte mes džiaugiamės Čekijos iniciatyva, kurią ji e, iškėlė pirmininkavimo metu ir ten kalbama apie būstus teikiančius miestus. Tai yra miestai, kurie sutinka priglausti žmogaus teisų gynėjus, suteikia jiems laikiną prieglaudą, pajamų šaltinį. Ir šio pranešimo rengimo metu mes galime su jungti įvairias iniciatyvas ir pabandyti viską pakreipti, prisiminti, pasiremti Čekijos iniciatyvomis. Sausio mėnesį surinkto klausimo metu paaiškėjo, kad viena svarbiausių iniciatyvų šioje srityje buvo Čekijos iniciatyva. Tai yra pilietinės visuomenės sukurtas tinklas. Taigi manau, kad mes tikrai galime prisidėti koordinuojant jų gyvendinimą ir padėti užtikrinti veiksmingesnį, didesnį poveikį. Ir galiausiai kalbu apie tai, kad įvairios Europos organizacijos turėtų siekti geriau bendradarbiauti taip pat ir tarptautinių lygmenių, nes ne tik Europos Sąjunga rūpinasi žmogaus teisų gynėjų remimu. Tuo užsima ir Europos taryba, jungtinės tautos ir daugybė sėkmingų, yra daugybė sėkmingų pilietinės visuomenės iniciatyvų. Tai būtų svarbiausi aspektai, ne, neišvardinau visų pasiūlymų, bet aptariau tuos, kuriuos pasiūlė šešėliniai pranešėjai. Thank you. Madam President. Ačiū, panė pirmininkė. Taip, šešėlinė pranešė yra tokia Laslo Tokiškas, Viktorija Prodė. Jis jo dabar čia nėra, tačiau jisai buvo posėdžio pradžioje ir jisai paliko raštų savo pastabas pateiktas. Taip pat iš liberalų e, frakcijos Marija Šakė. Prašau parodyti, ar jūs norėtumėte pasisakyti. Tačiau tuo tarpu aš norėčiau pasveikinti žmogaus teisų gynėjų delegaciją iš Euromet e, žmogaus e, teisų e, fondo. Tai yra e, e, gyveninga organizacija, Europos žmogaus teisų organizacija. Mes turime du atstovus. E, ponas Trisalėsami Euromet e, žmogaus teisų fondo pirmininkas ir generalinis sekretorius e, tarptautinės žmogaus teisų lygos e, ir panas Kamaris, kuris atsakingas yra už, tai yra jisai atstovas Euromet tinklų. Ar jūs norėtumėte dabar pasisakyti? Prašome, jeigu norite. Taip, prašome. Panas Kamaris. E, Panas e, Drysel Jėzami. Ačiū, ponė. Pirmininkė, ačiū pranešėjai, pranešėjai ponios ir ponai, parlamentarai. Norėčiau padėkoti už šio pranešimo šiandien pristatymą. Manome, kad jis yra strategiškai labai svarbus. Lisabonos sutarčiai ypač įsigaliojus ir kaip tik steigiant išorės tarnybas. Norėčiau Jūs su tuo pasveikinti ir norėjau pagirti pranešimo kokybę. Kaip Eurometo žmogaus teisų fondo atstovas galiu pasakyti, kad mūsų organizacija yra visiškai nepriklausoma. Ir mes dirbame vien tik tai su finansinės pagalbos klausimais. Teikiame, vien tik tai teikiame finansinę pagalbą žmogaus teisų gynėjams, kurie finansavimo negauna dėl įvairių skirtingų priežasčių jau išvardintų, arba tiems, kurie dirba labai delikačiais klausimais, tokiais kaip, pavyzdžiui, asmens laisvės, žodžio laisvė ir panašiai. Taigi mes esame pap papildomas tarptautinių regioninių organizacijų instrumentas, fondas ir mes apmėma tik tai finansavimą. Mūsų fondas, taryba tiksliau, jo yra sudaryta iš žmogaus teisų gynėjų, kurie čia šalia mane sėdi. Žmogaus e, teisų gynimas buvo pradėtas prieš 25 metus regione. Štai pavyzdžiui, mano kolega man iš kairės dirbo su Amnesty International, Human Rights Watch, Ford fondu Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų regione. Mes užtikriname mūsų finansinės veiklos konfidencialumą ir stipriname mūsų partnerių gebėjimus. Regione turime keturis svarbiausius partnerius - Alžyrą, Egiptą, Siriją ir Tunisą. Pone Ašton gana greitai regione turėtų apsilankyti. Iš viso parėmėme 200 apskritai žmogaus teisų gynėjų ir asociacijų. Mūsų finansavimu, finansavimu pasirūpina Europos Sąjunga. Štai pateiksiu pavyzdį. Daug kongresų jau buvo įgyvendintas organizuota mūsų fondo pagalba. NVO, regiono NVO pranešimai buvo parengti mūsų dėka, išplatinti taip pat mūsų dėka buvo. Na ir labai. Ir dar taip pat esame teikę medicinę pagalbą aukoms bei aukų šeimų nariams. Taip pat dabar perduosiu žodį savo kolegai. Dar prieš dešimt dienų jo namas Tunise buvo apsuptas policijos pajėgų, niekas negalėjo į namą šį patekti ir tik tai pradėjus bado streiką ir susitelkus tarptautiniai bendruomeniai šiuo klausimu, jis pagaliau atgavo judėjimo laisvę. Dabar perduosiu jam žodį. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, aš aišku Pritariu ir prisidedu prie savo draugo kalbos. Taip pat norėčiau pasveikinti Jūs parengus puikų pranešimą. Mes suprantame, kokios taisyklės riboja, varžo valstybės. Štai pavyzdžiui, visai neseniai Tuniso ir ES žmogaus teisų susitikimas vyko ir nutiko taip, kad Tuniso žmogaus teisų su žmogaus teisų gynėjais Tunise buvo visiškai nesusisiekta. Nepaisant to, kad Madride mums buvo daug pažadėta. Dabar norėčiau pasakyti, kad taip, iš pranešimo matome, kokia svarbi yra steigimosi laisvė ir žodžio laisvė. Reikėtų galbūt dar labiau tą svarbą pabrėžti. Tai ypač aktualu mūsų regione. Manau, kad ateityje dialogas žmogaus teisų klausimais turi apimti tai, kad e, steigimosi laisvė turi būti įtvirtinta ir įstatymais, net taip pat kaip ir praktiškai. Noriu pabrėžti, kad artimų rytų ir šiaurės Afrikos regione vis daugiau asociacijų NVO dalyvauja dialoge, tačiau labai daug tų NVO yra fiktyvios. Mes skiriame pilietinę visuomenę ir valstybinėms institucijoms atstovaujančią visuomenę. Dar kitas dalykas - turi būti užtikrinama apsauga žmogaus teisų gynėjų šeimoms, ypač vaikams. Jūs šį klausimą paliečiate, tačiau pernelyg paviršutiniškai galbūt. Jungtinių tautų deklaracija lėšų gavimo klausimų labai aiškiai yra parengta. Na, štai dabar kasgi nutiko Tunise. Moterys turėjusios gauti lėšas jų tiesiog negavo, nes buvo pervedimas blokuojamas. Pervedimas iš ES, pavedimas tiksliau. Na ir dar kitas dalykas. Europos žmogaus teisų ir demokratijos instrumentas. Reikėtų galbūt juo remiantis padėti su sunkumai susiduriančiais žmogaus teisų gynėjais. Jau beveik baigiau, ponė, baigiu, ponė pirmininkė. Dar pabaigai norėčiau atkreipti jūsų pakomitečio dėmesį į štai tokį dalyką. Apie tai jūs jau šiek tiek kalbėjote. Bet labai svarbu yra skubiai reaguoti į problemas. Taip pat labai svarbu yra teikti prieglopsti. Jūs į dalyje antroje ir trečioje dalyje kalbate apie tai, kad nėra nuoseklios sistematinės apsaugos strategijos. G punkte taip pat kalbama apie moteriškos lyties žmonių gaus teisų gynėjas. Devynioliktame puslapyje aiškinamojoje dalyje kalbama apie skubai teikiamas vizas, apie prieglapščio vadinamosius miestus, toliau 29, 30, 31 punktai apie specialiuosius langelius. Šiais klausimais mes norėtume, kad būtų daugiau informacijos pateikta, ypač kaip yra numatoma tai įgyvendinti ir ypač kaip konfidencialumo klausimas bus sprendžiamas. Mes jūsų pranešimą ir pasiūlymus palaikome ir tikimės, kad greitai šios nuostatos bus įgyvendinamos. Taip pat tikimės prie to įgyvendinimo prisidėti, visapusiškai prisidėti. Ir tikimės, kad tas įgyvendinimo deficitas bus išspręstas. Ačiū. Now we have two speakers. I have two... Ačiū. Mūsų sąraše yra du kalbėtojai. Pirma kalbėtoja yra Marija Čekė, yra šešėlinė panešėja. Aldė frakcijos vardu. E, po to panas Pratas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū uh, mūsų svečiams už jų paaiškinimus. Ačiū už puikų e, projekto pranešimą, jis labai išsamus. Uh, Ir e, man labai džiugu, kad išgirdau pastabas dėl informacijos teikimą ir apie jautrumą ir apie reagavimą. Aš manau, kad tai yra prioritetiniai mūsų dalykai. Aš e, norėčiau kelis elementus dar e, pateikti, į kuriuos mes turėtume pasigilinti, nes jie yra susijęs su žmogaus teisų apsaugos e, programa. Tai yra būtent e, žmogaus teisų gynėjų e, pačių apsauga e, įkurta e, išorės veiksmų tarnyboje. Ir tam reikia labai nuseklios strategijos, nes e, žmogaus e, teisės e, yra e, susijusios ir taikos palaikymo operacijomis ir su užsienyje dalyvaujančių pajėgų veikla. Naujas elementas, kalbant apie užsienio politiką, yra internetinė, internetinis lygmuo, čia jau buvo užsiminta apie ją tačiau mes neturime e, visiškai įgyvendintų priemonių užsienio politikos rytyje, kaip pavyzdžiui kalbama apie žodžio laisvę internete. Čia e, galbūt bendruoju pavadžiu galėtume aptarti e, šią problemą Europos skaitmėje darbo atvarkėje. Dar kitas dalykas yra jeigu mes atkreipsime dėmesį į žodžio laisvę internete, tada galėsime atkreipti dėmesį į interneto vaidmenį, laužant tabus, informuojant apie e, žmonių, moterų teisės. Tai yra e, tos priemonės, kurias dar reikia pakankamai eksploatuoti ir atkreipti dėmesį į jas institucijų Europoje. Dar kitas dalykas yra pasitikėjimas. Jeigu mes norime e, kalbėti visam pasauliui, e, kai mes sprendžiam problemas susijęs su žmogaus e, e, teisėmis. Tai tam reikia turėti atitinkamų priemonių. Ir kaip mes galėtume vidaus priemonėmis arba kaip mes galėtume žmogaus teisų standartus įgyveninti, tam reikia informuoti visą pasaulį apie mūsų ketinimus. Aš, aš manau, kad e, tarptautinės prekybos sutartyse labai svarbu paminėti žmogaus teisės, nes e, tarptautinė e, prekyba, tai galima ją panaudoti kaip žūno ir riestainio politika, pavyzdžiui, kalbantys su Iranu. Čia, mm, man atrodo, su verslo pasauliu ir su įmo, įmonėmis galima kalbėti, naudojant šį principą. Aš manau, kad E, nepakankamai dažnai keičiamas informacija su e, verslininkais. Tačiau mes manome, kad galim bendradarbiauti šioje srityje. Kalbant apie valstybės narės, mes, e, manau, visi žinome, kad būtina, kaip visimuose pagalba turi būti teikiama, kad turi būti vykdoma stebėsena, kontroliuojama, kaip, teigiama, kaip laikomasi žmogaus teisų. E, peržvelgiamos gairės. Dar kitas elementas, kuris yra svarbus valstybės narėms, kuris buvo minėtas ir tuo labai džiaugiuosi, tai yra e, vizų išdavimas žmogaus teisų gynėjams. Ir čia aš parlamentinį klausimą e, uždaviau Niderlandų vardu, nes šis klausimas yra labai svarbus. Ir ir čia e, e, valstybės narės e, gali padėti koordinuoti šią problemą, vykdyti savo įsipareigojimus ir, ir kokia, man labai smalsu, kokią mes priemonės turime rem, remti žmogaus teisų gynėjams mes tai galime aptarti šį klausimą, tačiau reikia pažiūrėti, kaip valstybės narės reaguos į šį pasiūlymą, kaip jos viduje spręs šį klausimą. Toliau kitas dalykas yra nuoseklumas, tai yra suderinamumas valstybių narių politikų. Įvairios valstybės narės galbūt gali e, susikoncentruoti ties įvairiais klausimais, e, pavyzdžiui, e, viduje nacionalinių lygmenių spręsdamus žmogaus teisų klausimus. Tačiau jos turi papildyti vieną kitą tai tos politikos. Be to, vyk, turi būti vykdomas e, transatlantinis dialogas, kaip turėtų būti įgyvenamos žmogus teisės. Taigi tiek norėčiau pasakyti. Ačiū Jums už suteiktą žodį. Man labai malonu bendradarbiauti su Jumis ir manau, kad mano pasakos padarys e, ataskaitą dar geresnę. Kristian Preda. E, ačiū, Kristian Preda. Dervina. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, Norėjau paklausti, ar viskas veikia. Taigi, pirmiausia, norėčiau pasisakyti pono Laslo Tokeš vardu. Jis yra EPP pranešėjas ir labai gaila, bet šiandien negalėjo dalyvauti posėdėje. Na, o po to savo paties vardu dar pasisakysiu. Ponas Tokeš manęs paprašė jums štai tokius pasiūlymus pristatyti. Pirmiausia, jis nori pasveikinti poną Hautalą už parengtą pranešimą. Taip pat jis mano, kad reikėtų pasidžiaugti pakomitečio sprendimu parengti tokį pranešimą, nes žmogaus teisės yra pagrindinė ES vertybė. Taip pat ponas Tokešas norėtų priminti, kad žmogaus teisų gynėjai yra esminiai asmenys, kurie gali sąlygoti pasikeitimus, pokyčius savo šalise. Taigi demokratinės valstybės privalo juos ginti, privalo juos apsaugoti. Taip pat mano kolega pateikė keletą pasiūlymų dėl paties pranešimo. Pirmasis pasiūlymas. Ryšys tarp Europos Sąjungos ir 2004 metais žmogaus teisų parengto vadovo ir peržiūrėto 2006 metais. Ponas Tokaš mano, kad pranešime reikėtų aiškiau pas, išsakyti, ką 2008 metų pataisytas vadovas konkrečiai numato. Taip pat ponas Tokašas mano, kad nereikėtų pernelyg nuvertinti šiuo metu egzistuojančių priemonių, kaip tik jas reikėtų kaip manoma labiau panaudoti. Kitas dar pasiūlymas - maždaug 16 milijonų eurų 2007-2010 metais buvo skirta žmogaus teisų gynėjams paremti pagal žmogaus, ES žmogaus teisų instrumentą. Ši suma aiškiai parodo, kad ES labai rimtai yra žiūrima į šį klausimą. Ponas Tolkašas mano, kad nevyriausybinės organizacijos uh, kurios yra atrinktos finansavimui gauti, turi būti tik tai tos organizacijos, kurios turi realios patirties šioje srityje. Tai yra labai svarbu, jeigu mes norime gyvybingus protektus sukurti, jeigu norime tikrai realiai veikiantį instrumentą parengti. Taip pat kolega mano, kad ES valstybių narių diplomatų ir žmogaus teisų gynėjų susitikimų skaičius turi būti didesnis. Reikia dažniau tokius susitikimus renkti, nes tiesioginiai kontaktai yra labai svarbus dalykas tam, kad ES turėtų tiesioginio teigiamo poveikio. Tai štai, ką manęs paprašė pateikti ponas Tokašas. Na, o dabar jums leidus norėčiau savo vardu pateikti pasiūlymą manau, kad pirmiausia reikėtų pasveikinti ponę Hautalą parengus tokį kokybišką, aukštos kokybės pranešimą. Tačiau dabar štai 25 dalyje galbūt galima būtų aiškiai pasakyti štai tokį dalyką, kad e, naujos ES delegacijos trečiosiose šalyse turi rekomenduoti valstybėms narėms išduoti skubiai vizas. 20 penktoje dalyje kalbama apie koordinavimą, leisinti įgyvendinti skubos varka išduodamų vizų politiką. Tačiau manau dabar, kad reikėtų aiškiai kalbėti apie tokią skubiai teikiamų vizų sistemą ir apie tos sistemos įsteigimą galbūt nereikėtų palikti valstybėms narėms e, elgtis taip, kaip jums, galimybę elgtis taip, kaip joms atrodo. Ponas Tokašas mano, kad kitos valstybės narės taip pat čia galėtų prisidėti ir savo žodį tarti. Ačiū, ponė Pedė, toliau ponas Zemke. Bardzo chciałem podziękować. Zacznę od tego, że przyłączam się do. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti, pradėsiu nuo to, kad norėčiau prisijungti prie visų palinkėjimų sėkmės, kurios čia išreiškia kolegos šiame pakomitete. Iš tikrųjų, e, dokumentas parengtas tikrai solidus. Aš e, nenorėčiau dabar bendrųjų dalykų aptarti, susikoncentruosiu į dvi svarbės sritis, kuriuose reikėtų pragmatiškai veikti. Mes pirmiausia kalbame apie apsaugą ir pagalbą žmogaus teisų gynėjams. Mūsų pareiga ne tik tai politiškai, bet ir moralės požiūriu remti tos žmonės. Mes turime galvoti apie tos žmonės ir jiems būtinai padėti. Aš matau čia dvi sritis, kur galime pasiekti tam tikros pažangos. Pirma problema ES yra tas, kad kiek, kas pusę metų keičiasi pirmininkaujantį šalis. Jau ilgus metus mes stebime šitą situaciją ir atskiros valstybės kurios pusę metų vadovauja Europos vadovo tarybai, jos e, teikia skirtingą dėmesį žmogaus teisų problemams. Vienos daugiau, kitos mažiau. Ir e, aš manau, kad Ispanija turėtų truputį daugiau skirti dėmesį žmogaus teisų problemams. Ir aš norėčiau dar pasakyti, kad ne tik didesnį reikėtų skirti dėmesį, bet jis turi būti ir nuseklus, jis turi būti tęstis visą laiką. Ir labai svarbu, kad e, trys pirmininkaujančios valstybės, kurios iš eilės pirmininkaus Europos vadovų tarybai, jos turėtų palaikyti nuolatinį ryšį viena su kita ir tęsti savo darbus. Todėl aš norėčiau paraginti, kad mes e, paramą žmogaus teisų rėmėjams ir žmogaus teisų sprendimo klausimą spręstume e, ne tik tuo pusmečiu, kai pirmininkauja tinkama valstybė, bet visą laiką. Mes dabar ES esame atsidūrę e, tam tikrame sudėtingame laikotarpyje. Dabar e, mes kūrėme naujas struktūras, mes kūrėme Europos diplomatiją, išorės veiksmus tarnybą. Tai Ir aš nežinau, ar mes turėtume suteikti daugiau dėmesio žmogaus teisų klausimams, nes ne visose valstybėse pakankamai pabrėžiamos šios problemos. Ir nepakankamai pa pabrėžiamas poreikis sukurti tam tikras specializuotas institucijos, kurios būtent ir spręstų žmogaus teisų klausimą. Ir bandytų apginti ir paremti tuos žmonės, kurie gina žmogus teisę įvairiose valstybėse. Ačiū Jums. Thank you very much. Ačiū. Toliau panas. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keletą pastabų. Pirmiausia, dėl šeštosios dalies. Na, dar prieš tai, aišku, norėčiau pasveikinti pranešėją už puikiai atliktą darbą, už puikią analizę. Manau, kad šio pranešimo parengimas yra tikras laimėjimas tiems, kuriems tiems, kurie dirba žmogaus teisų srityje. Dabar toliau šeštoji dalis. Na, norėčiau šiek tiek galbūt pakritikuoti jūsų pranešimą. Sakote, kad vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, kuri kartu yra komisijos pirmininko pavaduotoja. Taigi jos posto įsteigimas ir Išorės veiksmų tarnybos įsteigimas padidins ES darną ir veiksmingumo šioje srityje. Manau, kad jūs pernelyg anksti girėte dar e, tai, kas turėtų būti praktiškai įrodyta ir parodyta. Taigi, manau, kad dar galbūt per anksti yra po Lisabonos e, sutarties įsigaliojimo girti šios naujosius darinius. Na, tikėkime, kad taip ir nutiks, bet gal šiek tiek per anksti apie tai kalbėti. E, toliau dabar antroji pastaba būtų apie miestus per brūkšnelį prieglopščius. Taip, e, iš pirmo žvilgsnio pažvelgus labai geras pasiūlymas, tačiau dar norėčiau pasakyti, kad nereikėtų dabar leisti tokios situacijos, kad tos, tie miestai, kurie nebus paskirti vadinamieji prieglop, miestai prieglopščiai, nenusikratytų visiškai savo atsakomybės. Taigi reikėtų, kad ir kiti miestai būtų atsakingi šioje srityje. Ne vien tik tai miestai prieglopščiai. Galbūt galima būtų šitą niuansą čia įtraukti. Kita mano pastaba. Pripažinimas. Daug, daugiau ar mažiau oficialus žmogaus teisų gynėjų pripažinimas trečiosiose šalise. Paaiškinsiu. Konfliktinėse situacijose žmogaus teisų gynėjas, turintis drąsos pareikšti savo nuomonę, dažniausiai susiduria su sunkumais savo šalyje. Jeigu šalis priklauso tarptautiniai organizacijai ir kuri pasisako už tas pačias vertybės, kurias gina žmogaus teisų gynėjas, tai galima daryti išvadą, kad jeigu žmogaus teisų gynėjo pozicija yra remiama tartautinės organizacijos, tai kaip ir ta tartautinė organizacija jį remia. Štai pavyzdžiui, Afrikos valstybėse. Jeigu šalis priklauso Afrikos sąjungai, kurių, kurios hartija yra tikrai pavyzdinė, Tai reiškia, kad e, tokių šalių žmogaus teisų gynėjų statusas turi būti paremtas tos organizacijos, Afrikos Sąjungos šiuo atveju. Nemanau, kad kas nors prieštarautų tam, ką sakau. Dabar dar kita viena bendroji pastaba susijusi su pačia Europos Sąjunga. Noriu dar priminti, kad prieš keletą metų Niderlandų užsienio reikalų ministras ėmėsi iniciatyvos į darbo tvarkę, į jungtinių tautų darbo tvarkę įtraukti žmogaus teisų situaciją Kinijoje. Partneriai, valstybės narės, neparemė jo pasiūlymo, nepaisant to, kad Niderlandai buvo pasiryžę patys finansuoti šią iniciatyvą. Taigi ES šalis turi būti vieningos reikia, kad to šalis būtų vieningos. Taigi dabar tam, kad paremtume vyriausiąją įgaliotinę, turime padaryti taip, kad visos šalis vieningai, visos 27 šalis vieningai paremtų jos žodžius ir būtent vyriausiai įgaliotinė turėtų savo poziciją išsakyti, o ne valstybės narės. Na ir dar noriu pasakyti, kad taip reikėtų ir toliau naudoti pasirinktą metodą, tačiau kartais galime pasirinkti ir geresnį sprendimą. Tiesą sakant, pavyzdžiui, galima buvo pakviesti vyriausią įgaliotinę čia į šį susitikimą, kad išgirstume jos požiūrį much, Mr. Görens. Ačiū, ponė Görensai. Dabar turėtume išlaukyti, išklausyti Europos komisijos atstovų. Ponas Alesio Kapelenį yra mano sąraše. Prašau. Kalbėsiu aš, bet kolega mane prižiūrės, kontroliuos. I may, I jums leidus, kolegė, kuri atstovauja pirmininkaujančią Ispaniją, taip pat pasisakys. Aš kalbėsiu labai trumpai. Noriu pabrėžti, kad šis pranešimas yra tikrai svarbus ir pratesti paskutinę pono Giorens mintį. Valstybių narių solidarumo išraiška buvo gairės e, skirtos paremti žmogaus teisų gynėjus Tai yra labai pragmatiškos gairės, kuriuose raginama e, atskirai vertinti kiekvieną konkretų atvejį. Manau, kad reiktų akcentuoti štai, ką jau yra nemažai nuveikta, mes galime pasiremti tuo įdirbiu. Pavyzdžiui, jau 60 šalių yra parengę vietos strategijas ir su Ispanija pirmininkaujantį ES, gali dabar atnaujinti tas strategijas ir užtikrinti, kad būtų apriptos visos šalis, kurioms yra taikomos tos gairės. Ispanija taip pat kreipėsi į diplomatinės misijas visose valstybėse ir paprašė į paskirti žmogaus teisų gynėjų uh, E, ryšių palaikymo pareigūną. Toliau parama Europos žmogaus teisų ir demokratijos instrumentas buvo minėtas. E, tuo instrumentu naudojasi šio naudą gauna 11 nevyriausybinių organizacijų žmogaus teisų gynėjų, skirta suma yra 18 milijonų eurų. Mes jau išplėtėme žmogaus teisų gynėjų aspektą, išplėtome ir politiką. Peržiūrėtoje strategijoje, kuri netrukus bus pristatyta parlamentui, vakar ją svarstėme. Taigi ten labiau akcentuojame žmogaus teisų gynėjus. Dar vienas svarbus dalykas. Mes siūlome padidinti Europos Sąjungos žmogaus teisų ir demokratijos instrumento skiriamą sumą, padidinti ją iki 4,5 procentų nuo 3 procentų. Ir šiuo pagrindu netrukus iki, va, iki vasaros bus skelbiamas naujas konkursas Ir čia pacituosi kolegas e, kalbėjusius iš Euromed bus numatyta daug, daugiau tiesioginės paramos žmogaus teisų gynėjams. Taigi tiesiogiai atsiliepiame į raginimus. Ir kitais metais bus dar vienas kreipimasis. Kreipsimės į žmogaus teisų gynėjus, kad jie padėtų mums įgyvendinti politiką taikim, taikoma pagal peržiūrėtą strategiją. Atrodo, kad ponė Logbler turėjo galimybę susitikti su e, gynėjais vietoje ir išsiaiškinti, kaip gyvendinami mano minėti dokumentai. Galiausiai išorės ir vidaus instrumentų koordinavimo sklandumas bei vizų, prašymų užduoti vizų vizas nagrinėjimo vadovas. Jis yra tikrai labai aktualus. Jūsų komitetas ir Lybė komitetas kreipėsi į valstybės narės ir į komisiją, kad būtų užtikrinta, jog kuomet per nevyriausybinės organizacijas skiriamos lėšos žmogaus teisų gynėjams, tais atvejais, kai jiems tektų išvykti, kad vizos būtų išduodamos pagal supaprastintą tvarką. Kai kurios valstybės narės tai tos klausimus nesunkiai sprendžia, kitose tie klausimai sprendžiami sudėtingiau. Kaip ten bebūtų, tai yra prioritetinis klausimas. Ačiū. Uh, Ačiū, kreipiuosi į Ispanijos atstovą ir jūs norėtumėte ką nors pasakyti. Um, Labai trumpai pridursiu keletą dalykų. Daug kas jau pasakyta. Noriu tik pakalbėti apie tai, ką Ispanija daro remdamasi e, Europos žmogaus teisų gynėjų gairėmis ir atsakyti tam tikrą prasme kai kurios iškeltus klausimus diskusijų metu. Tos gairės užtikrina tam tikrą testinumą ir taip ir sprendžiamas testinumo nebuvimas, dėl ko daugelis pirmininkių buvo kritikuotos. Ir per mūsų pirmininkavimą, kaip numatyta gairėse, mes e, nurodėme visoms ambasadoms, taip pat visoms ES delegatūroms atnaujinti 60 jau egzistuojančių vietos strategijų, o jeigu ten, kurių nėra, parengti naujas. Mes esame nurodę savo ambasadoms paskirti telkti ryšių pareigūnus, kurti tam tikrą tinklą. Daug, dauguma tokių ryšių punktų yra delegacijose, es delegacijose. Tai yra vieta ryšių palaikymo punktas, į kurį gali kreiptis žmogus teisų gynėjai. Taip pat nurodėme visoms diplomatinėms misijoms kartą per metus renkti susitikimus tarp ambasados darbuotojų ir visų žmogaus teisų gynėjų. Ir tai išspręstų šis, ši iniciatyva ir būtų atsakymas į raginimus už, už palaikyti glaudesnius kontaktus su žmogaus teisų gynėjais. Tai taip pat suteiktų galimybės diplomatams dirbantiems vietoje geriau susipažinti žmogaus, su žmogaus teisų gynėjais, užmėgsti su jais glaudesnius ryšius ir atsižvelgti, išklausyti jų pasiūlymus, prašymus. Sakau, tai. Bet pa, ats, at, sureaguodama į pastabą, kad Ispanijos ambasada Tunise nepriemė žmogaus teisų gynėjų bet Madrido atstovas dirbo pakomitetyje. Ir žinau, kad Tunise jau įkurta darbo grupė, kuri rūpinsis tuo metiniu susitikimu ir santykiai tikrai bus glaudus. Yes. Ačiū. Norėčiau tik tai atsakyti ponui Šamarui dėl lėšų blokavimo Tuniso demokratiškų moterų demokratinė organizacija. Taip, mes ką tik tai sužinojame šią informaciją. Jau esame susidūrę su finansavimo problemomis Tunise. Taip, šis iškeltas klausimas labai svarbus yra. Mes su savo viršenybė jį panagrinėsime. Uh, Ačiū, panė Hautala. Ačiū pirmininkas. Aš labai dėkinga už visas jūsų patiktas pastabas, kurios tikrai pagerins e, mano pranešimą, jis taps konkretesnis ir strategiškesnis. Euromet e, fondo atstovai, aš manau, iškėlė kelis svarbius klausimus. Pirmiausia, e, aš manau, kad visi pritarėme tam, kai jūs pasakėte, kad tai yra strateginis momentas, kai mes turime pradėti uh, pagerinti savo mm, politiką ir remti labiau žmogaus teisų gynėjus. Aš e, supratau, e, kad jūs sakėte, kad jūsų regione žmogaus teisų gynėjai neturi tinkamo ryšio su ES. Aš manau, kad šitą situaciją turi pasikeisti. Manau, kad šiame pranešime aš į prioritetinį vietą iškelsiu šį klausimą. Mes tikimės, kad e, vyriausiai įgaliotinė E, atkreips į tai dėmesį. Jūs taip pat minėjote e, susirinkimų ir žodžio laisvę. Aš tą patį galėčiau pasakyti apie Baltarusiją. Aš e, manau, kad tai yra vienas iš pagrindinių klausimų Baltarusijai. Žmogaus teisų organizacijos, netgi pačios geriausios Baltarusijoje ir nėra registruojamos, todėl jos veikia neteisėtai. Tai mes turėtume tai irgi paminėti. Tai yra išsteigimo ir e, susirinkimo laisvė. Tai irgi priklauso šiais reičiai. Šeimos nariams e, vykdomi grasinimai tai yra mm, labai svarbi problema ir žmogaus teisų gynėjai e, paprastai rūpinasi, kas atsitiks jų šeimos nariams. Jie kartais būna priversti išvykti iš šalies ir nežino, kas vyks su jų šeimo nariais. Toliau, e, e, panė Šakin, e, dėkoju už jūsų klausimą dėl internete pažeidžiamų teisų į žodžio laisvę. Aš manau, kad tai yra to, tas klausimas, kuris turi būti sprendžiamas atskirai. Aš manau, kad mes atliksime tyrimą, užsakysime tyrimą šio klausimu ir nusatysime, kokia dabar situacija šioje srityje. Kitas dalykas dabar susijęs su, su prekyba, su įmonėmis. Aš truputį buvau įsitraukusi į diskusijas dėl, dėl e, Nokijos. Žinote, kad aš buvau šalies, kuri vadinama Nokijos šalimi. šalimi Nokija land. Taigi, e, klausimas dėl pre, prekybos su Iranu. Jis, jis, jis, e, jis Suomijoje kyla daug diskusijų dėl e, Siemens Nokijos e, įmonių veiklos. E, šios įmonės veikia nekreipdamas dėmesio į žmogaus teisų pažeidinėjimus. Manau, kad pati turėčiau pasigilinti šį klausimą. Tačiau akivaizdu, kad jokia įmonė neturėtų bendradarbiauti su režimu, kuris, kaip žinome, persekioja žmogaus teisų gynėjus. Aš manau, kad neperdėsiu pasakydama, kad e, Nokia Siemens bendradarbiavimas su ir e, GSM operatorium, su GSM operatorium Irane sukėlė konkrečius žmogaus teisų pažeidimus. Tai yra e, neteisų sulaikymus, kankinimus ir netgi nužudimus žmogaus teisų gynimo aktyvistų. Mes taip pat turėsime išspręsti šį klausimą, turime trumpai aptarti jį. Bet kokiu atveju jisai turi būti pabrėžtas bent jau kitame kontekste. Pone Prida, ačiū už jūsų pastabas. Jūs pabrėžite savo asmeninėse pastabose poreikį e, tokios ES delegacijos kuri e, rekomenduotų e, išduoti skubės vizas e, žmogaus teisų gynėjams. Manau, kad tai yra tiesioginis ryšys tarp tokių delegacijų, kurios žino puikiai tą situaciją žmogaus teisų gynėjų ir tarp valstybių narių ir Briuselio. Dar kitos pastabos susijusios su vizų klausimu. Taip yra tiesa, kad e, yra konsulinės gairės, e, šengeno sistemoje taip pat egzistuoja tokios gairės. E, valstybės narės labai skirtingai sprendžia šį klausimą ir mes turėtume paskatinti valstybės narės imtis nuseklesnių veiksmų, derinti juos tarpusavyje. Buvo dar ir daug kitų pastabų, kurias aš galėčiau paminėti. Panas Giorensas kalbėjo apie prieglus įteikiančios miestus. Tai yra tokia programa, kur mm, galima įsitraukti tiesiog programos eigoje. Yra daug miestų, kurie galėtų dalyvauti toje programoje, bet kuriuo metu. E, ir aš nemanau tikrai, kad tik tai tie prieglobs teikiantis miestai turėtų e, spręsti žmogaus teisų klausimą. Aš manau, kad galėsiu bendradarbiauti su e, šiomis pranešėjas ir pagerinti galtinę pranešimo redakciją. Ir prašau, e, pagalvokite apie pakeitimus, kurie galėtų pagerinti tekstą. Taigi tiek norėčiau pasakyti šio klausimo. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjams ir visiems kalbėtojams, kurie dalyvavo šiuose diskusijose. Norėčiau priminti kolegams, kad e, galutinis terminas teikti pakeitimus tai yra kovo 16 diena, popietis, popietė. Paskutinė, paskutinis mūsų e, darbotvarkės klausimas, tai yra klausimai komisijai. E, Barbara Lokpilė norėjo paklausyti ir Argentinas. E, taigi, suteiksiu žodį komisijos atstovams atsakyti į šį klausimą. Mm. Ačiū. Norėčiau padėkoti už klausimą, nes čia lab, keliama labai svarbi tema. Komisija sekė šį procesą labai atidžiai pastarosius du metus ir toliau rengėmės taip daryti. ES palaiko žmogaus teisų dialogą su Argentina ir šis klausimas buvo svarstytas susitikime su Argentinos vyriausybe. Svarstėme jį ir su žmogu, Argentinos žmogaus teisų bendruomenė, žmogaus teisų gynėjais ir kitais nevalstybiniais veikėjais, e, žurnalistais ir akademikais. Aišku, tą klausimą svarsime ir ES mastu. Mes atsižvelgėme į būkštavimus, kuriuos išdėstė gerbiama parlamento narė, tačiau neiš, išsamei nenagrinėję jų turinio negalime daryti kažkokių išvadų. Argentina ne viena valstybė, kurioje egzistavo toks režimas tais metais, Lotinė Latino Amerikos žemynė. Kalbame apie žmogaus teisų pažeidinėjimus. Dabar tie nusikaltimai tyriami ir kadangi buvo paskelbta amnestija, 1120 asmenų buvo paskelbti įtariamaisiais ir jiems buvo pateikti baudžiamieji kaltinimai. Šiuo metu vyksta daugiau nei 200 bylų nagrinėjimas. Tokią informaciją gavome iš savo delegacijos. Be skaičių. Nekalbant apie skaičius, tas, tas procesas ir tie įvykiai yra simboliškos reikšmės ir pačiai šaliai ir regionui. Ir mes tikrai tai pozityviai vertiname. Kitas klausimas, ar komisija ką nors galėtų padaryti, kad apsaugotų aukas, nes joms vis dar kyla grėsmė, nes norima jas nutildyti. Mm, prievolė apsaugoti tas aukas tenka Argentinos vyriausybė, tačiau mes labai aktyviai palaikome nevalstybinius veikėjus, ypač žmogaus teisų veikėjus. Mes finansavome nemažai projektų per žmogaus teisų demokratijos instrumentą. Tai yra labai naudingas instrumentas ir suteikia ES galimybę vaidinti labai aktyvų vaidmenį tame procese. Pavyzdžiui, nusikaltimo prie žmoniją koordinavimo grupė taip pat daugybė vietos žmogaus teisų organizacijų, e, teikiančių įvairią pusę pagalbą e, liudininkams. Mes taip pat dirbome kitose projektuose, pavyzdžiui, renkant įrodymus teismo procesams. E, sutikta parama sudarė maždaug vieną milijoną eurų ir dar kartą noriu pabrėžti, kad žmogaus teisų iniciatyvos kurios finansuojamos pasinaudojančio instrumentu, tikrai yra svarbios ir leidžia, mums, leidžia vaidinti mums svarbu vaidmenį. So thank you for the answer and if possible I would like... Ačiū. Norėčiau tą sąrašą pamatyti, labai džiugu, kad jūs palai, remiate tiek daug iniciatyvų, tačiau aš skaičiau, kad jūs ir čia remiuosi NVO suteikta informacija, kad pasipriešinimas mm, bylų nagrinėjimui teisme auga, nes kuo artesnis yra tas procesas, tuo didesnis nenoras, kad jis įvyktų. Aš be nebejonės tą sąrašą jums perduosiu dėl antrosios klausimo dalies. Mes manome, kad na, čia reikia ieškoti gana terapios pusiausviros. Aš suprantu jūsų išreikštą susirūpinimą ir aš pasiklausiu delegacijos bet bendrai vertinimas yra pozityvus, kalbu apie šio proceso simbolinę vertę visam regionui. Uh, last, question, but, question... Ačiū. Kitas klausimas buvo pono Prėdos klausimas dėl Vietnamo. Merci, madame la, la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Norėjau tik tai pasakyti, kad mus neramina žmogaus teisų situacija Vietname. Tiek komisija, tiek valstybės narės tai neramina. Pastaruoju metu buvo daug žmogaus teisų gynėjų suimtų. Buvo sugriežtinta žiniasklaidos kontrolė Mm, šiuo metu Vietnamas šiais metais ASEANui pirmininkauja. Tai dabar Europos ambasadorius Hanojuje išreiškė savo mm, būkštavimus gruodžio 11 dieną konferencijoje Hanojuje. Sąjunga viešu pranešimu birželio 21 dieną pasmerkė Hanoja Ušimin mieste įvyk, įvykusius areštus. Deguhtas e, visai neseniai lankėsi Hanoje ir su ponu Dziun ministru pirmininku aptarė šis, šias problemas. Tikimės, kad uh, atsilaikysime valdžio, prieš valdžios nenorą bendradarbiauti, prieš e, valstybinį susirinkimą, kuris suvažiavimą, kuris greitai turėtų įvykti. Mes tikimės, kad nebus e, žengtas žingsnis atgal šioje srityje. Dabar kas dėl 2008 metų spalio ir 2009 metų gruodžio rezoliucijų, manau, kad jos buvo naudingos tam, kad ir toliau būtų daromas sprendimas Vietnamui. Na, aišku, aš neprašau parlamento kasmet tokių e, dokumentų patvirtinti, na, bet praktiškai jų vos nereikėtų. Dabar, ką norėčiau pasakyti, komisija pageidauja, kad žmogaus teisų dialogas su Vietnamu turėtų konkrečių teigiamų rezultatų, kad procesas būtų matomas, patikimas. Iki šiol dabar šis procesas vykęs buvo mums labai naudingas, jo metu identifikavome konkrečias praktinio bendradarbiavimo sritis. Šiuo metu dirbame su Vietnamo valdžios institucijomis spaudos žodžio laisvės, žiniasklaidos laisvės klausimais. Bandome šią sritį integruoti į dialogą. Kitas dar dalykas - naujoji partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis šiuo metu yra rengiama, dėl jos deramasi, aišku, į sutartį bus žmogaus teisų nuostatos įtrauktos, nuoroda bus dedama į tartautinį baudžiamą į tribunolą. Manome, kad e, šis sutartis galės sustiprinti mūsų bendradarbiavimą ir dialogą. Dabar pabaigai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, parlamento e, delegacija Azanui uh, kovo 15-17 dieną lankysis Vietname. Parlamentui tai bus puikia proga aptarti šiuos klausimus su Vietnamo vadovybė ir susidaryti savo nuomonę apie situaciją šioje srityje. Ponas Langenas galės galbūt netgi konkretesnių rezultatų pateikti. Ačiū. No, just... Aš norėjau tik tai Jums padėkoti už atsakymą. Yes, I, I... Prašome, Otlai. Aš labai dėkinga ponai Kredai, kad jis iškėlė šį klausimą, nes aš, aš manau, kad tai yra ženklas, kad Kinijos ir kitų valstybių ekonominė gale stiprėja, nes mes turime būti labai atidus e, bendradarbiaujant ekonominių lygmenių, atkreipti dėmesį ir į žmogaus teisų problemas. Ačiū. Aš supratau, kad e, parlamentinė delegacija e, bendradarbiavimo su ASEAN šalimis seks situaciją Vietname. Taigi tiek. Darbas baigiamas. E, baigiamas kovo 16 dieną, 3 val. kitas mūsų bus mūsų posėdis. Ir balandžio 7 dieną Europos vadovų Tai Europos tarybos gausim e, pranešimą. Ačiū už e, darbą vertėjams, kurie pasiliko su mumis truputį ilgiau ir posėdžių baigimas.